Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen. Gerbiami ponios ir ponai, mėly kolegos, pradėsime mūsų klausimą dėl transporto baltosios knygos. Šiandien jau apsvarstėme iš ryto per savo pirmąjį posėdį šią temą. Pranešėjas yra Vimas Vandekampas. Laiko turime dėja labai nedaug, todėl noriu visiems kalbėtams pranešti, kad pristatymui yra skiriamos tik šešios minutės. Išimtis yra taikoma ponui Grošui, kuris šiandien bus pagrindinis referentas, nes jis buvo 2011 metų Baltosios knygos pranešimo autorius, taigi mūsų darbo tvarkė yra pakankamai apkrauta ir įtempta. Prašau visų kalbėjimo laiko neviršyti, kadangi diskusijas norime tęsti ir toliau. Todėl po kiekvieno pranešimo pristatymo šešėliams pranešėjams suteiksime galimybę kalbėti po dvi minutės ir kiti visi nariai galės kalbėti po vieną minutę priklausomai nuo to, kiek užsiregistruos kalbėtojų. <clears throat> Pradėkime nuo pirmojo kalbėtojo ir pranešėjom, jau mes esame pažįstami dešimt metų ir džiaugiamės galėdami kars nuo karto susitikti, taigi Matijų Groš, jūs tuo metu buvote pranešėjęs ir jums suteiksiu žodį. Ačiū, ponė pirmininkė, mielas Michaelė, mes esame pažįstami pakankamai ilgai, ne visuomet mūsų nuomonės sutapdavo, tačiau pakankamai dažnai. Labai ačiū, pamėginsiu neviršyti mano nuskirto kalbėjimo laiko. O jeigu kalbėsiu per ilgai, tai galite, pratesdamas nusistovėjusią tradiciją, pasinaudoti to plaktuku, kuris guli jūsų stalo. Labai sėtinga per 10 minučių svarbiausias visas temas aptarti. Pagrindinis iššūkis transporto srityje lieka tas pats. Transportui tenka labai didelė ekonominė reikšmė, pradedant nuo žimtumo ir baigiant transporto dalimi bendrame nacionalinėme produkte. Puikiai žinome, kad per <clears throat> prekių gabenimo srityje ir keliaivių gabenimo srityje paklausa turėtų didėti artimiausių laikų. Jeigu vertintume paklausą bendrai ir jos santyki su aplinka arba aplinkos tarša, tai galima daryti išvadą, kad transportas e, yra e, glaudžiai susijęs su aplinka, tačiau palyginti su kitomis pramonės šakomis transportas ir toliau išlieka pakankamai taršus. Priešingai nei 2011 metais prognozavo komisija, todėl e, turime dabar labai skirtingą transporto rūšių pasiskirstimą prekes gabenant 35 procentai e, transportuojama sausumos e, keliais <clears throat> ir 34 procentai tenka jūrų keliams, tuo tarpu keleivių gabenimo dalis transporte sudaro e, maždaug 60 procentų Taip pat e, Baltoje knygoje buvo kalbama apie e, transporto srities darbuotojų darbo sąlygas. Neseniai buvau susipažinęs su e, vieno Italijoje atlikto tyrimo rezultatais ir jie yra vienareikšmiški, kalbant apie padidėjusios paklausos poveikį darbo sąlygoms. Uh, tai e, galime daryti akivaizdžią išvadą, kad padidėjus paklausai labai padidėja ir socialinio dempingo e, darbo sąlygų svarba, taip pat e, saugos klausimai, kelių transporto srityje yra labai svarbus, jie buvo dažnai svarstomi transporto erdvė, kaip mes ją įsivaizdavome, buvo sudaryta iš trijų transporto rūšių ir vieningos oro erdvės tinklo. Todėl mums būtina stiprinti e, naudojamų e, technologijų standartus ES lygmenių, nes iki 2030 metų ši rinka bus vertinama maždaug 500 milijardų eurų. Taip pat e, reikia atsižvelgti ir į atokius regionus, salų regionus ir jų problemas su transporto sektoriumi. Tuo metu Iš tuo metu vykusių diskusijų buvo galima daryti išvadą, kad veiksmingumas ir tvarumas, vertinant aplinkosauginius aspektus, saugos aspektus, buvo pakankamai paviršutiniškai įvertintas ir reikėtų čia surenkti išsamesnę diskusiją šiuo klausimu, tačiau galėjome konstatuoti, kad uh, esame iš esmės susipažinę su, e, su smos kelių transporto veiksmingumu, tačiau reikia labiau įsigilinti į saugos klausimus, aplinkos sauginius klausimus, darbo sargų klausimus. Kalbant apie geležinkelio transportą, būtų galima susidaryti priešingą vaizdą, palyginti su sausumos keliais. Kalbant apie vandens kelius, reikėtų atskirti vidaus laivybą ir e, susisiekimą jūrų ir jūrų transportą, e, e, o kalbant apie oro transportą, ten pastebime nemažai panašumų su sausumos kelių transportu. Planetas parengė, tiksliau komisija parengė tinkamą pasiūlymą, kuri, kuris buvo svarstytas parlamente. <clears throat> Tačiau e, Michaelis žino, kad mes norėjome atskirų transporto rūšių derinimo, tačiau kiekvienas pranešėjas taip pat nori ir kažkokius savo pasiūlymus pateikti. Mums reikia visų transporto rūšių, tačiau reikia tik tai e, surasti jų silpnasias vietas ir geriausiai, veiksmingiausiai išnaudoti jų privalumus. Ir todėl man E, tikrai buvo labai naudinga, kad kalbėjome apie atskiras transporto rūšis, taip pat viešai transportą ir netgi diskusijos apreipė trans, europinius transporto tinklus. E, Taigi aš išskirčiau priešingai nei komisijos pasiūlyme du aspektus. E, visos transporto rūšis turi susilaukti dėmesio, taip pat ir viešasis transportas, atskiras transporto priemonės ir taip pat mes turime kalbėti apie e, energijos rūšių, kūro rūšių derinį, o ne vien tik tai e, remti <clears throat> elektroninės transporto rūšių pavaras. Aš manau, kad keleivių teisų hartija visoms transporto rūšims taikytina turėtų būti labai mums svarbi, taip pat bilietų pardavimo sistemos. Aš gyvenu pasienio teritoriją, ta Belgijos, Luksemburgo ir Vokietijos ir galiu patvirtinti, kad labai sudėtinga yra e, gauti tinkamas transporto paslaugas keliaujant iš vienos valstybės į kitą Kita atsakymas, kurį jau tuo metu žinojome, buvo susijęs su to, kad būtina sukurti tikrą Europos transporto tinklą kuriame transporto koridoriai būtų svarbiamis ašimis, tačiau taip pat ir papildomi transporto tinklai būtų prie jų prijungti. Svarbiausios temos, kurias apibrėžiame baltojame, baltoje knygoje atsispindėjo taip pat ir tose, buvo susijusios su svarbiausiamis temomis, kurios minimos kalbant apie transeuropinius transporto tinklus, turėjome konstatuoti pavyzdžiui, kad transporto tinklai, ypač tarp valstybinių mastų, neveikia, kad o jūrų uostų prijungimas prie geležinkelio infrastruktūros nėra pakankamas, e, todėl kad būtina perskirstyti transporto atskirų rūšių rinkos dalį taip, kad daugiau dėmesio būtų skiriama geležinkelio transportui ir sumažėtų sausumos kelių apkrova, taip pat siekiant ir sumažinti CO2 išmetimą taip pat ir tie funkciniai e, blokai. E, oro erdvėje turime konstatuoti, kad šioje srityje mes e, visiškai nesame pažengę į priekį, Europos oro erdvė yra visiškai uh, suskaidyta į 28 atskirus vienetus, todėl mes paraginome skirti ir numatyti tinkamą finansavimo priemonės šiems klausimams spręsti. Tuo metu jau atkreipiau dėmesį į tai, kad bendrafinansavimas, kuris apriektų 30 procentų dalį transporto infrastruktūros įgyvenimo projektų, yra nepakankamas infrastruktūros tinklų priemonė tuo metu jau buvo žinoma, 40 milijardų skiriame iš savo biudžeto, 11 milijardų iš sanglaudos fondo, tai buvo pirmas svarbus žingsnis, tačiau galutiniai skaičiai nebuvo nustatyti, buvo susitarta, kad turime E, padidinti finansavimo dalį nuo 16 iki 20 procentų ir mums tai buvo vienas svarbiausių aspektų šioje srityje. Kalbant apie rinkų atvėrimą, šį klausimą svarstėme, tačiau manėme, kad būtinas trys papildomos priemonės paslaugų teikimo kokybė, e, geresnės, geresni veiksmai siekiant apsaugoti aplinką ir apskritai gerinti <clears throat> paslaugų veiksmingumą, ypač geležinkelio transporto srityje. Galiu prisiminti netgi, kad tuo metu mes pasiūlymė įtraukti ir jūrų uostų teikiamas paslaugas į apriepties sritį, tačiau kiti kolegos su tuo nesutiko, e, tuo metu netgi dirbantis transporto komitete, todėl labai suprantu, kad kalbant apie uostų teikiamas paslaugas, kai kuriems dabartiniams transporto komiteto nariams kyla tam tikrų sunkumų, taigi reikia optimizuoti oro uostų paslaugų tiekimo sistemą, nes tiek jūrų transporto, tiek sausumos transporto srityje padėtis pakankamai skiriasi, kalbant apie socialinį dempingą, darbo ir polisio valandas būtina pakankamai griežtai apibrėžti, siekiant mažinti socialinį dempingą šioje srityje. Veiksmingas e, e, atskirų transporto rūšių derinimas e, turi pasireikšti užtikrinant garbingą konkurenciją tarp atskirų transporto rūšių ir uh, derinant e, tarpusavyje privataus ir viešojo sektoriaus įgyvendinamus projektus, e, tai yra e, internalizuojant kuo daugiau sąnaudų ir būtina nustatyti bendrus ES standartus, ypač gelžinkelio transporto srityje, kadangi ši rinka šiuo metu yra padalinta 27 atskiras dalis ir todėl reikalaujama, e, todėl būtina, būtina suderinti ne tik infrastruktūrą pasienyje, tačiau taip pat ir įvairių leidimų, licenzijų išdavimo sistemas, tačiau gelžinkelio bendrovės pačios turi imtis atitinkamų veiksmų, vien Europos parlamento pastangų nepakaks. Mes taip pat patvirtinome ir tam tikrus tikslus bei terminus, čia pateikiu jų sąrašą. Mes norime, kad komisija atsakytų mums į labai konkrečius klausimus. Ir tie pateikti atsakymai atsispindi ir mano apibendrinimuose pastabose. Mes pareikalavome parengti metinės ataskaitas tam, kad būtų galima įvertinti, kaip įgyvendinami užsibrėžti tikslai. Atkreipiame dėmesį taip pat į mums svarbius aspektus susijusius su teisės aktų įgyvendinimo valstybėse narėse ir galimų sankcijų taikymų. Nenoriu dabar pateikinėti konkrečių pavyzdžių, tačiau puikiai žinome, kad jeigu dabar svarstame ketvirtąjį geležinkelių paketą, tai šios diskusijos yra tarp kitko, be kita ko susijusios ir su tuo, kad tai, ką komisija taryba ir parlamentas pasiūlė, skiriose šalise buvo įgyvendinta taip skirtingai, kad reikėjo imtis naujų teisėkuros iniciatyvų, kad būtų ištaisyta padėtis ir manau, kad e, e tai yra žingsniai, kurie būtini prieš pradant diskusijas šiame parlamente, prieš baigdamas noriu pasakyti, kad parlamentas turės diskutuoti ne tik su komisija taryba, tačiau taip pat ir tarpusavyje turiuomenėčių deleguotus teisės aktus, komitologijos procedūrą, nes daugelį pasiūlymų atkreipimas dėmesys būtent iš šios aspektus galiu prisiminti tik bendrasis diskusijas dėl pilotų darbo laiko ir mūsų laukia labai svarbus sprendimai. Manau, kad šiai procedūrai parlamentas savo diskusijose turėtų skirti daugiau dėmesio. Pabaigai noriu pasakyti, kad ir toliau pagrindiniai transporto srityje esantis iššūkiai yra susiję su e, transporto veiksmingumu, su būtinybė atsižvelgti į tiek keleivių, tiek bendrai piliečių lūkesčius e, ir e, aplinkosauginius reikalavimus, taip pat socialinių aspektų negalime uh, pamiršti užimtumo aspektų, ačiū Dievui, juos per pastrosius metus buvo daugiau atsižvelgiama. Taip pat e, viena iš paskutinių diskusijų <clears throat> Europos parlamente parodė, kad e, reikia pasirinkti ne pačius pigiausius mokesčius už naudojimąsi kelių transporto paslaugomis, tačiau uh, pačius kokybiškiausius. Ačiū Matijų Groš, jūsų jau kelis, keli metai nėra Europos parlamente, tačiau prašai to nepastebime, jūsų energija nėra likusi ta pati. Taigi ačiū, kad atvykai. Dabar perėsime prie prezentacijų. Suteiksiu žodį pirmiausiai Mikeliu Nilsonui, kuris atstovauja tarptautinės tarptautinio kelių transporto sąjungai. Prašau. Ačiū pirmininkė, ačiū, kad pakvietė mūsų sąjungą į šios klausimus. Tikriausiai žinote, mūsų sąjunga atstovauja autobusų, trapinėsnių autobusų, taksi ir sunkvežimio operatorius šimte pasaulio šalių, aišku, išskaitant Europos Sąjungos šalis. Niekas nebejoja kelių transporto svarba e, ekonomikoje 5 milijonai žmonių dirba e, Europoje kelių transporte, mes pervežėme 75 procentus tūrio ir 90 procentų vertės. Autobusai perveža daugiau žmonių negu metro ir geležinkeliai, paėmus kartu ir mes ir toliau e, e, vešime viską į priekį po paskutinės baltosios knygos e, pabandome pataisyti tuos dalykus, kurių ten nebuvo, būtent kartu su jumis įtraukti autobusus ir tarpmėsnius autobusus ir taksi į ES tikslus. Sukūrėme aukšto lygio darbo grupę, taip vadinamą piliečių mobilumo forumą ir tam, kad būtų parengta ES veiksmų programa 15-25 metams padvigubinant kolektyvinio transporto naudojimą. Tai yra e, taip pat e, krovinių vežime reikia naujovių taip pat, kad e, augimas būtų tvarus, tvarus kad transportas būtų konkurencingas, turime gerinti savo aplinkos sauginės pasiekimus. Reikia nebežvelgti vienpusiškai kiekvieną transporto rūšį atskirai Reikia vertinti visą transporto sistemą bendrai ir tai yra labai svarbu. Negalima prievartą pakeisti modališkai transporto naudojimą. Tai nebus gerai nei Europai, nei niekam. Dažant krovinius turime pereiti nuo nedidelių pakeitimų iki e, apibūdant, e, galvojant apie ateities infrastruktūrą. Reikia toliau galvoti apie e, naujoves ir panaudoti daug išmintingiau technologiją, sujungti e, automobilius su infrastruktūra, e, palengvinti sienos kirtimą, gauti informaciją, palengvinti gauti, informacijos gavimą, kur pastatyti automobilį ir taip toliau, ir taip toliau. Tai labai svarbu mūsų sąjungai. Ir kiek galvoti ir tai, apie tai, kas vyks 50 ar 30 metais, ar mes vairuosime tuos pačius automobilius. Kalba ne tik apie kitas transporto rūšis. Galbūt reikia prisiminti, kas buvo Vokietijoje 1901 metais ar 2001 metais, kuomet elektriniai traukiniai atsirado gatvėse. Taigi reikia galvoti apie tai, kas mus laukia ateityje, galbūt įtraukti ir autonominį vairavimą ir taip toliau. Reikia užtikrinti, kad e, būtų susietos įvairios transporto rūšis, kad būtų integracija, kalbant apie keleivių vežimą ir prekių vežimą. To mes ir siekiame. Infrastruktūra ir jos finansavimas, žinoma, yra labai svarbus dalykas, kaip ir kitiems transporto rūšims. Aišku, kad įvairios finansavimo priemonės turėtų būti naudojamos ir kelių transporto projektams, e, užtikrinant trūkstamas jungtis, e, parkavimo aikštelių e, statymą, alternatyvaus kūro infrastruktūrą kuriant. Nepakanka turėti tą kūrą, jeigu nėra infrastruktūros. Todėl apie tai reikia galvoti taip pat. Ar turime pakankamai pinigų sumokėti už tą infrastruktūrą ateityje, tai yra didžiulis klausimas. Visada sakome, kad mes nesakome ne mokėjimui už tai, kad mes važiuojame keliais. Bet klausimas yra, ar mes tai darome jau dabar. Reikia labai gerai patyrinėti, kuris parodytų, kiek mes mokame, palyginti su to, kiek reikėtų mokėti. Taigi mes ne prieš tai, kad būtų apmokesnimo sistema, jeigu būtų paprasta, sąžininga, skaidri visiems vartotojams. Mes nenorime dvigubai mokėti ir tam, kad tai būtų protinga, pinigai turi būti skirti tiems toms rušims, e, kurios uždirba pinigus. Ir jeigu norime tai daryti protingai, e, panaudodami elektroninės sistemas, reikia užtikrinti, kad jos, e, jų tarpuveika, tarp, tarpusavio sąveika būtų veiksminga. Visą tai, ko gero, galėsime padaryti ateityje, tačiau pagalius ir ašus gali kišti tai, jeigu daus rinka neteiks tinkamai. Ir ji iš tikrųjų šiandien nelabai gerai veikia. Turime neaiškės taisyklės, turime naujų operatorių, e, yra valstybinių integratorių, kurie dominuoja, turime tarpininkų, kurie galbūt neturi e, tokių įsipareigojimų profesinė prasme, jie daro spaudimą kainoms ir sudaro nesažininką konkurenciją. Pradėsiu nuo taksi. Tikriausiai visi girdėjote apie kai kurius pavyzdžius, kai atsiranda nesažinio konkurencija. E, kai kas vadina tai naujovėmis. Tai nėra naujovėmis. Taksi bendrovės naudoja e, tas taikomasias programas nuo e, tų išmanių telefonų atsiradimo pradžios. Visą tai egzistuoja ir egzistuos ir tai reikia atsižvelgti. Iru, mūsų sąjunga mano, kad vienodo žaidimo sąlygos yra svarbu. Taisyklės egzistuoja tam, kad visi jų laikytųsi. Taksi sektorėje turi būti tam tikros e, profesinių taisyklių laikymasis. Jeigu veži už pinigus, tai turi laikytis profesinių taksi vairuotojų taisyklių. Ir, e, ir mes sukūrėme pasaulinį taksi tinklą, e, kurios apsuvienė visus taksi iškvietimo aplikacijas. Pakliuvimas į rinką, e, tos problemos e, plinta Rusija, Prancūzija ir Belgija. Reikia šias algas pakeisti, reikia užtikrinti, kad taisyklės būtų aiškios, vienodos, vienodai interpretuojamos. Norime konkurencingos aplinkos su vienodomis taisyklėmis, ir kad e, pakliūjimas į profesiją ir atsakomybė būtų vienoda visame mobilumo grandinėje. Jeigu tai nebus pataisyta ateityje, tai kokias be būtų naujovės e, transporto rušyse, e, jos nepadės. Reikia ištaisyti tai, kaip dirbama šiandien, kad galėtume veiksmingai. Tai turime daryti visi, siekiant kuo geresnės transporto sistemos ateityje. Ačiū už šį pranešimą Michaeliui Nilsonui. Dabar išklausysime Aza Husein Kan, jis atstovauja Europos oro linijų asociacijai. Prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. A Ačiū, ponė pirmininkė, noriu padėkoti už galimybę pasidalinti savo mintimis, noriu padėkoti ankstesniam pranešėjui bei dabartiniam pranešėjui už jų e, nuseklų darbą dėl Baltosios knygos. Manome, kad patikta konstruktyvių pastabų aviacijos srityje kuria, ir kad tuo klausimu galime toliau dirbti su komisija ir parlamentu. E, ištikrindamas visišką skaidrumą pristatau Europos avialinijų asociaciją. Kaip matote, mūsų sąraše yra tradiciniai e, nešėjai kurį užtikrina jungtis tarp didžiųjų miestų, kurie skridina keleivius, bei taip pat mūsų nariais yra e, krovininės linijos, kurios aptarnauja regionus. Taigi mes atstovaujame gana didelę e, veikėjų įvairovę. Kaip minėjo ponas Groš, apie Kiekvienais metais Europos oro erdvėje vykdoma apie 9 milijonai skrydžių, daugiau negu 860 milijonų oro keleivių skraido tais e, skrydžiais ir daugybė jų skraido Europos linijomis. Taigi Europos Sąjungoje jungtis užtiknamas labai pračiai. Krovinių pervežama apie 7,5 milijonų tonų, o tos linijos e, užtikrina Euro, Europai jungti su 120 šalių, taigi beveik su visų pasauliu. Kaip mes e, naudos ir, ir, ir vertės e, kūrimas, apie tai jau kalbėjo ankstesni kalbėtai, kiekvienais metais sukūrėme 1,2 milijardus eurų kasdieną. Vien, viena iš 40 darbo vietų sukuriama oro aviacijos sektoriuje, iš viso 12 milijonų darbo vietų, jeigu skaičiuosime tiesiogiai sukuriamas ir susijusias darbo vietas. Grin, grin, grin, grinojo pelno marža nėra didelė, dėja, tik tai 1,3 procentai, pavyzdžiui, praėjusiais metais iš 100 milijardų eurų. Uh, Tai atrodo didelė suma, tačiau pažvelgus į rinką matysime, kad e, lyginant su, su kitais pasaulio regionais šie skaičiai nėra geri. E, iš kiek, kiekvienas e, pervežtas keleivis mums duoda 2,4 eurus pelno. Taigi, nekalbame ne apie kavos podelio kainą, bet apie vieno kavos podelio kainos trečdalį. Kalbant apie naujoves ir investicijas, noriu pasakyti, kad mūsų atstovaujamos avialinijos e, netolimoje ateityje žada įsigyti 745 orlaivius ir investuoti 73 milijardus JAF dolerių, beveik 75 milijardus eurų dabartiniais, e, pagal dabartinį valiutų kaitos kursą. Turiu pasakyti, kad beveik pusė tų orlaivių mm, bus statoma Europoje. Tai reiškia, kad e, kuriamas darbo vietos Europoje. ir naujai atsirandantis, jau naujai sukūriami lėktuvai e, yra e, saugesni bei taip pat e, netokie triukšmingi. Taigi investuo, investicijos ateina ne tik į oro linijas, bet tai taip pat sukuria darbo vietas, tai yra svarbiausia. Kalbant apie Europos ateitį ir oro e, aviacijos pramonės konkurencingumą, norėčiau pakalbėti ne kaip aviacijos sektoriaus atstovas, bet pakalbėti apie oro transporto uh, modalumą Europoje. Kiti, kitas, už mane kalbės, e, kalbėtojas pasakė beveik e, tą patį, kalbėdamas apie rinkos poreikius. Uh, aviacijos pramonė, kuri turi konkuruoti pasauliniu mastu, mato, kad Europa negali veikti atskirai izoliuotai. Mes esame pasaulinės sistemos dalis ir turime taip ir elgtis. Deja, turime keletą pavyzdžių Europos teisės aktų patvirtintų praeitie, kurie apsunkino situaciją šiuo požiūriu. Sumanesnis reglamentavimas visi kalba apie e, netokius uh, apsunkinančius teisės aktus ir apie būtinybę e, užtikrinti jau patvirtintų teisės aktų įgyvendinimą. Naštos mažinimas. Ar kalbėtume apie mokesčius, įmokas, e, neveiksmingus aspektus, visų šių užduočių reikia imtis lygių galimybių užtikrinimas. Man ypač svarbu, kad šiandien apie tai kalbame, tai ypač aktualu aviacijos sektoriuje. Jei pažvelgsime į pasaulinę situaciją, tai Europos vienas iš pranašumų yra tai, kad konkurencingumo požiūrių mūsų transporto sistemos veikia puikiai, geriau nei JAF, nei, nei tolimų, tolimųjų rytų, tačiau mes maksimaliai neišnaudojame visų turimų pranašumų. Uh, neišnaudojame visų atskirų transporto rūšių, kad užsitikrintume e, didesnį konkurencingumą. Aš žiūriu pirmininką, kalbėjau šiek tiek daugiau nei šešias minutės. Viskas, ačiū. Well. Ačiū Jums. Toliau Libo Lochman, Europos geležinkelių ir infrastruktūros įmonių atstovas. <laughs> Prašau nuotolinio pultelio, ačiū. Labai ačiū. Galiu pakartoti, kas buvo parašyta Baltojo knygoje 11 metais, ko mes norėjome pasiekti ir e, kas pavyko padaryti. Jeigu įvertinsime Baltąją knygą geležinkelių prasme, tai buvo numatyti politiniai prioritetai, mums reikėjo veiksmingų žingsnių, kad pasiektume tos tikslus. Vienas iš tikslų buvo šiltnamio dujų mažinimas 60 procentų, turime tikslą, taigi pirmasis žingsnis, imkime priemonių ir parenkime privalomą pasiūlymą dėl e, tų šiltnamio dujų mažinimo. Tai pirmasis. Dabar tas e, tikslas yra privalomas. Antra, jeigu kalbėsime apie šildomą dujas ir geležinkelius, geležinkeliai yra sprendimo dalis. Labai aiškiai tai pasakė pranešėjas, ponas Grošas taip pat. Turime priemonę, kaip e, pasiekti tai, ko norime. Jeigu seksiu tai, ką, pasieksiu tai, ką ponas Grošas kalbėjo, jis kalbėjo apie geležinkelio veiksmingumą, taip, turime tą veiksmingumą, turime potencialą jį pagerinti, ne tik iš ketvirtojo paketo, bet iš vidaus naujovių. Tačiau pirmiausia, mums reikėtų matyti statistiką ir tolesnę evoliuciją, kuri rodo, kad e, geležinkeliai vis bus draugiškesnis aplinkai, e, vis draugiškesnė e, transporto rušis. Hmm. Taigi, geležinkeliai yra sprendimo dalis. Geležinkeliai yra taip pat ir turint galvoje naftos vartojimą. Dar vienas tikslas, kuris yra paminėtas 11 metų baltoje knygoje. Taigi, pažiūrėkime, ką reikia padaryti čia. Tai yra elektrifikuoti, nes sprendimo dalis turėtų būti elektrifikuoti viešai transportą, ne tik e, sumažinti vartojimą apskritai, bet kaip e, pereiti prie mažesnės, mažesnės priklausomybės nuo iškasnio kūro. Kalbame apie darbo vietas. Geležinkeliai e, yra vienas didesnių darbdavių tiesiogiai ir netiesiogiai apie 1,1 procento BVP Europoje sukūrėme per geležinkelius, tai reikia suprasti ir toliau plėtoti. Kartu, aišku, ryšyje su kitais, trans, kitomis transporto rūšimis. Taigi pasiūlymas yra e, sustiprinti šią plėtrą E, su teisingomis socialinėmis sąlygomis. Aš sutinku su kolegomis, kad reikia vienodų žaidimo sąlygų visiems. Be to, kad pasiektume tas vienodas sąlygas, tai yra kainų nustatymo ir reglamentavimo politika. Pažaiskime su skaičiais. Ir pažiūrėkime į faktus. Geležinkeliai yra vienintelė rūšis, kuri uh, moka už kiekvieną nu, nuvažiuotą kilometrą. Atstumas, už kurį mokame, yra tas prioritetas. Taip pat išorės kaštų internalizavimas. Nes kalbame apie tai, kaip e, sumažinti transporto poveikį visuomeniai. Internalizuokime tuos, tas išlaidas, tačiau darykime taip, kad tai būtų taikoma visam transportui. Aš viską sutinku, mums reikia e, tų konkrečių paskirimų E, koncepcijos mokesčiai, kurie surinkami turėtų, iš transporto turėtų būti grįžti e, transportui. Ir pagaliau, jeigu ateitis priklauso nuo veiksmingesnio transporto, kuris mažam didės, mažesnį poveikį aplinkai, visuomeniai, mums reikia plėtoti infrastruktūrą, o infrastruktūra pirmiausia turi būti kuriama toms rušims, kuris užtikrina <clears throat> tvarumą. Tai yra ne tik e, intermodalumas, tačiau ir geresnis viešojo transporto panaudojimas. E, užtikrinti reikia solidų pakankamą finansavimą tai rūšiai, kuri visuomenį tarnauja geriausiai. Todėl reikia taikyti aplinkosauginius ir saugumo kriterijus, atrenkat e, projektus, kuriuos reikia finansuoti. Taigi, bendrai įmant, reikia finansuoti infrastruktūrą geriausių būdų, matyti reguliavimą ir kainų nustatymo politiką, kad e, sąlygos visoms rušėms būtų vienodos, verstų jas bendradarbiauti ir gerintų sąlygas visuomeniai, elektrifikuoti viešai transportą ir geležinkelis visų pirma. Ir nors mes sunaudojame 80 procentų elektrovežių, dar yra erdvės tobulėti ir taip pat CO2 emisijų tikslai turi būti nustatyti kaip privalomi tikslai. Labai ačiū. Toliau. Karindės Keper, vidaus vandenų navigacijos Europoje direktorė. Ačiū, ponė Kramerį. Ačiū, ponė Vandekampuriu, už tai, kad suringėte šį klausimą nekantri e, laukiu galimybės pasidalinti mūsų mintimis šiandien su jumis. Vidaus vandenų navigacija Europoje yra atsakinga už vandens kelių transportą. Vertinant mūsų svarbiausius tikslus, akivaizdu, kad būtina mažinti transporto sektoriaus taršą. Kitas svarbus aspektas kurį būtina įtraukti bendrai kontekstą, yra suvokimas, kad transportas yra būtina grandis siekiant, kad prekyba ir pramonė galėtų tinkamai veikti, vertinant padėti jūrų uostose, per kuriuos vyksta 90 procentų ES prekybos apimčių. Iki 2050 metų tas apimtis turėtų padidėti keturis kartus dėje mūsų regionai ir kitos transporto e, rūšis nėra tam pasiruošusios. Vertinant 2011 e, baltąją knygą, galim daryti išvas, kad būtina padinti kiekvienos transporto rūšės veiksmingumą, raginame Europos parlamentą mums padėti, kuo greičiau įgyvendinant e, anksčiau priimtus sprendimus ir patvirtintus teisės aktus bei įvairias programas, pavyzdžiui, Najaris turime taip pat e, vengti didėjančių transporto spūščių ir e, taip pat mūsų dėl nerimo keletas dirbtinis 300 km ribos nustatymo, kuomet jeigu e, prekės yra gabenamos ilgesnių atstumų nei 300 km, būtina tą daryti geležinkelio transportą pasitelkusiu jeigu mes norime aprūpinti taip pat ir visus regionus reikiamas prekiamis ir išvengti transporto spūščių, tai reikia pasinaudoti visomis turimomis transporto rūšimis ten, kur jos yra reikalingiausios. Taip pat kalbant apie tas darybos, kurios vyko dėl įvairių transporto rūšių tarpusavio derinimo, tai dabar bandoma e, sumažinti Europos e, strateginių investicijų fondo finansavimą 20 procentų, paimant iš jo tinkamas lėšas. Mes e, nepasakome prieš strateginių investicijų fondą, tačiau manau, kad galima būtų rasti ir kitokių būdų, kalbant apie bendrus mūsų siekius siekiame, kad transporto sistema sukeltų mažiau e, spušių, būtų mažiau tarši ir kad galėtų konkuruoti savo sąnaudomis. Čia daug naujų galimybių atsiveria e, pasitelkus e, skaitminės technologijas, tačiau mes iš tiesų turime tą sistemą paversti daugia rūšę kur atskiros transporto rūšis tarpusavyje galėtų bendradarbiauti. Čia reikėtų tinkamai apdaroti duomenys e, tam, kad visos transporto rūšis cirkuliuojančios tarp Rotterdamo, Marselio, Konstancos ir kitų miestų galėtų e, būti visokiojopai išnaudojamos pasitelkus geležinkelio sausumos kelių ir vandens transporto galimybės ir tas e, multi, daugiamodalumas e, sumažina bendrasias sąnaudas, todėl mes turėtume e, pasidalinti turimais gebėjimais ir pakeisti dabar veikiančią transporto rūšių, susiskaldžiusių transporto rūšių sistemą. Turime sukurti saugę duomenų keitimosi aplinką, kitas svarbus ramstis yra infrastruktūra bei e, uostai, tiek e, upių vidaus, tiek jūrų uostai, jie atveria tiesioginę galimybę pasinaudoti daugiamodaliniu transportu ir tokiu būdu atveria daugiau galimybių susijęti atskiras e, transporto rūšis tarpusavėje. Mes nenorime, kad uostai veiktų tik kaip tranzito mazgai, tik kaip mm, tam tikrą prasme tranzitų keliaujančių prekių sandėliai. Mes norime, kad būtų kūriamos taip pat ir naujos darbo vietos uostose ir tokių galimybių atsiras pašalinus esamas kliūtis. Paskutinis, nemažiau svarbus dalykas yra naujovės, kurios nėra lengvai dėgiamos transporto srityje, kadangi čia operuojama mažomis kainomis ir pasirašius trumpalaikės sutartis, todėl labai svarbu atitinkamai atsilyginti naujovės dėgiantiems transporto rinkos dalyviams ir kompensuoti jų patiriamas papildomas išlaidas, turėtume taip pat skatinti inovacijas į logistikos žalinimą, o ne bausti juos už tokias dėgiamas naujoves. Ačiū. Kitas ir paskutinis kalbėtojas pirmoje diskusijų dalyje yra Hermanas Mairis Ertiko pažangių Europos transporto sistemų vadovas. Ačiū ponia Kramerį, ačiū už kvietimą man dalyvauti šiuose svarbiuose klausimuose. Norėčiau, kad visų pirma man perduotų pultą, nes šiais laikais technologija yra svarbiausias dalykas, norint padaryti gerą prezentaciją. Norėčiau pakalbėti apie sumanes transporto sistemas šios transporto sistemos pasitarnauja tam, kad būtų integruotas skirtingų rušių transportas ir kad viena transporto sistema aptarnaujanti e, kelyvę pasirūpintum ir visomis logistikos operacijomis. Čia matote Ertiko sumonių transporto sistemų Europoje partnerystę. Tai yra skirtingų sektorių atstovai Jų dalyvavimas yra būtinas, kad sumanios transporto sistemos taptų realybę Europoje. Čia dėmesys, e, didžiausias dėmesys skiriamas bendradarbiavimui ir sistemų e, panaudojimui. Šioje partnerystėje dalyvauja 20 19 valstybių narių. Ir kad turėtume tokias sistemas, svarbu ir politiniai sprendimai kas yra sumanios transporto sistemos. E, bendrais bruožais tai duomenų rinkimas, apdorojimas, kad būtų galima teikti tokias paslaugas, kad transportas būtų saugesnis, veiks, našesnis ir patogesnis. Teikiamos trijų rūšių paslaugos. Informacija. Pavyzdžiui, informacija apie tai, kada išvyksta kitas autobusas. Kita paslauga – palengvinimas, galimybė užsisakyti e, bilietą, atlikti mokėjimą elektroniškai ir automatizavimas. Pasinaudodami informaciją galite procesą automatizuoti. Mes manome, kad sumanios transporto sistemos e, įvykdys revoliuciją daugelį, daugelį sričių. Visų pirma, eismo valdyme. Daugybė duomenų jau yra, egzistuoja, bet mm, jais niekas nesikeičia. O jie galėtų mm, užtikrinti daugiau galimybių eismo valdyme ir teikiant paslaugas žmonėms. Jos tos sistemos Mm, atneš pokyčių ir elektrinių automobilių vairuotojams. Tokie vairuotojai gaus informaciją apie tai, kur yra kita krovimo stotelė ir ta informacija turi būti prieinama Europos mastu, nes kitaip elektromobiliai nepaplis. Taip pat e, keliaujant ir panaudojant kelias e, transporto rūšis tos sistemos bus būtinos. Jos užtikrins e, saugesnį, patogesnį vairavimą. E, transporto priemonės jau šiandien yra aprūpintos įvairiausią įrangą ir gali rimti visą reikalingą informaciją. Net aplėdėjusių kelių galima saugiai vairuoti to, tokią transporto priemonę. Taip pat ateityje uh, E, vairavimo procesas bus dar labiau automatizuotas ir e, vairavimo saugumas bus didesnis. Ir, kaip jau sakiau, komodalus keliavimas e, bus, taps ypač išplėtotas. Kodėl visa tai yra svarbu? Žinote, kad judumui iš kils vis daugiau iššūkių. Žmonės pageidaus e, daugiau judėti, taip pat reikės pervežti daugiau prekių. Ir bus ir tokie iššūkiai kaip, kaip demografinė, susijęs su demografija. Naudosime įvairiausias transporto priemonės, transporto rūšis, todėl reikės užtikrinti, kad ateityje e, transportas būtų veiksmingesnis ir saugesnis nei šiandien 2000-aisiais Europos komisija kreipėsi į ekspertų grupę ir paprašė pateikti prognozes dėl sumanių transporto sistemų e, potencialo, jų gebėjimo pakeisti situaciją. Čia matote e, prognozes 2020-iesiems. Kaip matome, e, mirčių keliuose skaičių galime sumažinti 30 procentų ir spūšių kiekį taip pat 30 procentų. Sumanios transporto sistemos pasaulyje 2020 e, bus vertos 30 milijardų eurų kaip verslas. Tai didžiulė galimybė Europai. Transporto baltoje knygoje nemažai vietos jau skiriama sumanių transporto sistemų panaudojimui. O čia matote svarbiausią ištrauką iš Baltosios knygos tą temą. Infrastruktūra e, bus įtakota komodalumo e, ir transporto sistemų pokyčių, pokyčiai bus neįmanomi be, be šių kokybinių pokyčių ko, kokių politinių priemonių reikia. Visų pirma, saveikumas. Kai kalbame apie e, duomenų mainus, e, pas, paslaugas, reikia euro, europinio masto saveikumo naudotojui, bei taip pat verslui, jeigu norime įvertinti paslaugų mastą. Reikia investicijų į skaitmeninę infrastruktūrą telekomunikacijų srityje periname prie ketvirtos kartos tinklų ir mums reiks bevėlio ryšio bei galimybės e, transliuoti informaciją skaitmeninėmis priemonėmis. Reikia tinkamo, tinkamų sistemų, kad galėtume keistis prieinamais duomenimis. Kalbant apie privatumą, tai e, privačių domenų apsaugą bus būtina užtikrinti ir e, duomen, keičiantis duomenimis. Reikia ir ES teisės, teisės aktų e, reglamentuojančių elektromobilių naudojimą keliuose. Taip pat reikia galimybės e, palaikyti saugų radio ryšį at, bent jau 5,9 MHz ETS ir galimybės saugiai bendrauti. Ačiū uždėmesi ir tikimės, kad judumas ilgainiui taps paslauga. Komvė. Labai ačiū. Dabar pradėsime diskusijas, klausimų atsakymų, raundus. Pirmasis kalbės e, Vimas Vandekampas, jis yra koordinatorius nuo LP frakcijos ir pranešėjas. Ačiū, pana pirmininkė. Klausimo įgoje. E, klausimas sudarys trys dalys arba trys blokai. Jūs esate ekonominis blokas, kuris e, turi uždirbti pinigus, kad būtų galima apmokėti kitas dvi dalis. Tai yra tvarumo išlaidas padengti ir e, sumokėti už klientus, kuriuos mes turime pervežti. Turiu kelis klausimus, tačiau noriu juos užduoti trumpai. Pirmasis ponui Kanui, kokios yra trys pagrindinės prielaidos siekiant užtikrinti vienodas veiklos sąlygas. Europos parlamentas labai susirūpinęs dėl konkuravimo su įmonėmis iš už ES ribų. Antras klausimas, pono Nilsson, jūs teigiate, kad nesipriešinate įvairioms prietaikoms, kuriomis būtų modernizuojama taksi teikimo paslauga, tačiau kaip mes turėtume e, stebėti ir padėti e, tai E, dabar įsigalėjančiai e, taksi paslaugos prietaikai arba ją stebėti, nes čia yra kolegų, kurie vertina šią prietaiką teigiamai ir kurie joje jos naudojame išvelgia didžiulę grėsmę. Kitas klausimas, kokie turėtų būti, kokios turėtų būti trys sąlygos atliekant e, Baltosios knygos peržiūrą Ar mes turėtume taršos normas privalomas nustatyti, tačiau aš norėčiau iš jūsų lūpų išgirsti, kokius tris kriterijus reikėtų pasitelkti tam, kad būtų galima geriau tarpusavai derinti atskiras transporto rūšis. Labai ačiū. Ačiū dabar Izmailis Ertugas. Pirmininkas, atsiprašau dabar. Šešienį pranešė Klaudija Tapadėlį užduos klausimą. Ačiū, pana pirmininkė. Noriu padėkoti ekspertams, pristačiusiems mums e, savo požiūrį į transporto baltosios knygos vystimas. Aš pasisakau už bendrąją transporto rinką, kurioje visos transporto rūšys galėtų vystytis vienodai, gautų tiek pat investicijų tam, kad būtų sukurta bendroji transporto rinka. Visos valstybės narės turi pasiekti transpor, atskirų transporto rūšių vienodą lygį. Noriu užduoti vieną klausimą visiems kalbėtojams. Ši baltoja knyga turi būti tikroviška, pragmatiška ir lengvai įgyvendinama. Europos komisijos norėčiau, kad kiekvienas iš jūsų man pasakytumėte, bet tų problemų kurias pabrėžėte. Pasiūlykite aišku sprendimą arba tikslą, kurį reikėtų įtraukti į baltą knygą ir kurį gyvenant būtų galima geriau arba kurios siekiant būtų galima geriau įgyvendinti mums šį dokumentą ir sukurti bendrą transporto erdvę Europoje. Pane Maisner, ačiū už jūsų skirtingus pranešimus. Mes varstame skirtingus transporto sektoriaus aspektus. Žinoma, kiekvienas iš jūsų atstovaujate savo sektorių, atkreipdamas dėmesį į būtinybę e, įtraukti jį į, val, į baltąją knygą, matį grošį išėjo, o ne, jis dar sėdė, aš galvojau, kad tu išėjai. Taigi labai svarbu pabrėžti diskusijos eigoje, kad kalbam apie 11 metų baltąją knygą, turime ją atnaujinti, turime įvardinti tam tikrus trūkumus ir spragas, kad siektume pažangos. Mane šiek tiek nustebino, kad Mati Groš, kalbėdamas apie jūrų transportą, kalbėjo apie jo neigiamą poveikį aplinkai. Ar jūs turėjote omenyje? tik tai didelės talpos e, laivus, e, kurie sunaudoja daug kūro ir teršia aplinką, nes šiaip jau teigiama, kad jūrų transportas yra mažai taršus. Ponas Nilsen kalbėjo apie galimybę veiksmingiau išnaudoti sausumos kelių transporto galimybės ir be e, pailginus vilkikų, padidinus vilkikų ilgį, aš taip pat pritariu jūsų nuomonėje, tačiau ką mes turėtume padaryti, kad e, tuos ketinimus įgyvendintume, darbo grupėje esame tą prižadėję. Tik užduodam sutinkamą klausimą, ponai Kanui taip pat noriu užduoti klausimą. Jūs teigiate, kad mūsų oro linijos veikia geriau nei kitų regionų. Apibendant jūsų pranešimą galima būtų daryti tokią išvadą, tačiau vis tik tai mūsų oro skrydžių bendrovės turi bendra, konkuruoti su Persų įlankos šalių oro skrydžių bendrovėmis, tai kokiu veiksmu mes turėtume imtis, kad pagerintume jų konkuravimo galimybės. Taip pat e, buvo kalbėta apie geležinkelio didesnio masto elektrifikavimą. Jums pritariu, elektrifikavus geležinkelio transportą tarša sumažėtų, to mes siekiame, tačiau ar Europos mastu yra įgyvendinamos, rengiamos kokios nors koncepcijos e, užtikrinsiančios nenutrūkstamą elektros ravės tiekimą geležinkelio bendrovėms. Norėčiau išgirsti, ar yra svarstomi, svarstomi šie klausimai. Pone Desheper, noriu pasakyti, kad jūs kalbėjote apie e, man taip pat svarbų dalyką susijusiu su 300 km transportavimo atkarpomis. Konkretų klausimą noriu, noriu užduoti e, susijusi su švarios e, energijos transporto e, paketu netaršios energijos, nes pasiekti rezultatai nebuvo džiuginantis, nes ypač kalbant apie jūrų kelius, e, kitas transporto rūšis suskistintų gamtinių dujų panaudojimas nejuda į priekį taip greitai, kaip norėtume, ką turėtume daryti, kad padėtis pasikeistų. Pono Mairiu noriu pasakyti, kad mane Labai žavi įvairūs e, alternatyvus transporto e, projektai, mano žentas e, dalyvauja juos rengiant, tačiau noriu paklausti, kaip turėtume elgtis, kad privatus sektorius daugiau dalyvautų rengiant ir gyvenant inovacijas transporto srityje. Kylanin. Ačiū visiems už e, pranešimus ir pas išsakytas mintis noriu užduoti klausimą, į kurį galėtų visi prelegentai atsakyti arba tie, kurie pageidautų atsakyti, kokiu galime rasti galimybių siekiant plėtoti visą transporto sistemą tarpusavę susijęjant visas transporto rūšis ir tokiu būdu teikiant aukščiausios kokybės paslaugas keleiviams ir klientams. Šiuo metu vyksta krūvinas konkuravimas tarp atskirų transporto rūšių dėl keleivių, dėl klientų. Aš manau, kad reikėtų galvoti apie bendradarbiavimą tarp atskirų transporto rūšių ir sričių, apie tinklų kūrimą. Noriu ponui Mairiui iš Ertiko klausimą užduoti. Ar būtų įmanoma parengti panašų modelį, kuris yra naudojamas bankuose? E, siekiant išspręsti duomenų apdarojimo problemą, kad atskirus asmenis duomenys žmonės galėtų praėjus tam tikram laikui ištrinti. Pone Kliun, ačiū pirmininkė. Noriu užduoti klausimą ponui Hanui. Tai panašus klausimas į kitus galbūt bus, tačiau Aišku, yra poveikis trečiųjų šalių oro transporto pusės. Jūs minėjote, kad e, mūsų oro linijos dirba pasaulinėje sistemoje ir dėl tos kavos padelio kainos galbūt vartotojui yra gerai šiandien, bet galbūt tai nebus gerai ateityje, nes situacija tokia nėra tvari. Kaip užtikrinti tas vienodas žaidimo sąlygas visame pasaulyje, nes matome vidurio rytų oro linijos iš mūsų oro uostų skraidina milijonus keleivių, tačiau galbūt mūsų oro linijoms tai nėra labai gerai. Tas pats, kalbant apie JAF oro bendrovės. Taip pat jūs minėjote regioninį jung, junglumą. Kaip jūs jos E, įsipaišo į dabartinį tą vaizdą šiandien. Dieter Koch. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich habe eine Frage an den Ačiū pirmininką, noriu užduoti klausimą. Ertiko atstovui ponia Mairi, kalbėdamas apie e, daugia modalų bilietų pardavimą, jūs e, tiesiog e, labai įsi, įsijautėte. E, Tačiau rinkos veikėjai e, baiminasi dėl pernelik didelio reguliavimo ir norėtų, kad politikai čia nesikištų. Kaip Jūs manote, ar reikėtų viską palikti rinkai, ar reikėtų politikams nulemti tinkamus sprendimus? Ačiū. Dabar kiekvienas iš prelegentų gauna po dvi minutės atsakyti užduotus klausimus. Pradėkime nuo artimiausio. E, Matiu, tau norėjau suteikti baigiamąjį žodį. Questions? Labai ačiū už svarbius klausimus. Aš visai nebijau paminėti tą taikomą programą, nežinau kurią tik tai. Ar tai Uber, e, kuris reklamuojamas labai gerai, tai yra viena, viena iš tų e, paslaugų, kuri yra neteisėta, bla bla ką, yra kita paslauga, norime, kad taisyklių būtų laikomasi, tai pirmiausia. Ir be to mes norime, kad būtų laikomasi profesinių taisyklių, kad jos būtų taikomos ir toms bendrovėms, kurios sako, kad jos yra inovatyvios bendrovės. Bet tai yra iš esmės transporto bendrovės, kurios teikia paslaugas už atlyginimą. Klausimas buvo dėl bendros transporto rinkos, aiškių tikslų. Vienas dalykas padvigubinti kolektyvinio transporto e, sektorių, taip pat e, leisti naujovės visose transporto rušise ir sustabdyti tą protekcionizmą, kur e, daromas kliūtis naujovėms. Tai svarbu. Toliau ponios Meisner. Taip, mes pasakome už ilgesnius sunkvežimius, Čia matome devynias veiksmų sritis. Šios sritis yra nuo reguliavimo iki naujovių ir mokymo. Paminėsiu du infrastruktūra. Reikia užtikrinti, kad galima pasinaudoti kitos, kitos rušies infrastruktūra. Planų yra puikių, pavyzdžiui, autobusai e, ir taksiai galėtų oro uostus vienodai pasiekti. ir užtikrinti e, tinklų panaudojimą. Elektroninis e, keitimasis duomenimis labai svarbus tarp įvairių transporto ruošių. Jeigu norime daugiamadalinę sistemą turėti, reikia keistis duomenimis, palengvinti e, prieigą prie vienas kitų terminalo. Jeigu pažiūrėsime E, vidaus vandenų uostą, jie jau turi duomenis tam tikrus, e, tai tuos pačius duomenis panaudoti galima ir kitoms transporto rušims. Elektroninis keitimasis duomenimis yra labai svarbus, kad e, šie sprendimai būtų sėkmingi. Sėkmingi, taip. Ponas Kan, ačiū pirinkė dogma klausimų, kuriuos gavau iš skirtingų parlamentarų, kalba apie tą patį. Norėčiau apibendrinti visus juos į vieną. Ką reikia daryti, ponas Vandekampas, kas sakė? Pirmiausia, reikia aiškiai suvokti, kad reikia starkyti namus Europoje. Turime teisės aktų, kurie užtikrina maksimizavimą, vidaus rinkos optimizavimą, to nepanaud, tų taisyklių nepanaudojame, nesilaikome jų ir jos neįgyvendinamos. Pirma, mes nelabai gerai siekėme kaštų ir naudos veiksmingumo. Aviacija, bendras Europos dangus, kainuoja mums 5 milijardus dėl neveiksmingumo, 11 milijonų skrydžio minučių prarandama ir e, bereikalo išmetame milijonus CO2 tonų. Jeigu tą sutvarkytume, mes padidinsime oro transporto konkurencingumą ir suinteresuotumą jo. Dėl išorės vežėjų tai labai paprasta. Vidaus rinka gana sėkmingai veikia. Yra didelis pasirinkimas vartotojams, diversifikacija rinkoje. Aš priimčiau bet kokią ne Europos oro liniją, kad ji galėtų pasinaudoti to bendros rinkos pranašumu, jeigu jos laikysis tų pačių taisyklių. Nes jos pritaikytos bendrai rinkai ir dėl to turime Europos oro transportą. Ir svarbiausia, e, reguliavimo konvergencija ir dar ko gero skaidrumas, aš sakyčiau. Tai yra svarbiausi dalykai, kuriuos mes vertiname labai daug smarkiai Europoje ir e, toliau dėl ponios Klūn E, pastabų dėl regioninių oro linijų, jos yra labai svarbios junglumui Europoje, ar tai būtų jūsų šalis ar kitos šalis periferijoje, tai yra labai svarbu e, tų regionų surinkimui ir tai yra pridėtinė aviacijos e, vertė dėl transatlantinio sustarimo. Man atrodo, kad JAF ir Europa turi panašių idėjų dėl reguliavimo, konkurencingumo Ir dėl to pakankamai lengva tai panaudoti kaip bendrą planą, kol to neeksportuoti į kitas pasaulio mm, dalis. Toks būtų mano patarimas. Panas Lochman, ačiū pirmininkė. Klausim, gavau tris klausimus. Infrastruktūra. Elektrifikuota ir kuri palaiko daugiamodalinius terminalus. Antra. Vienodos žaidimo sąlygos tarp rūšių vartotojas mokas ir teršėjas moka principas. Išorės e, kaštų internalizavimas. Pirmininkas klausė pateikti skaičius. E, geležinkeliai apmokina 100 procentų, 10 procentų tai keliai. Reikia stiprinti inovacijas ir mokslinius tyrimus visiems e, sektoriams. Mes vis dar laukiam metų metus tam tikrų programų, klausimas dėl elektros geležinkeliams. Tai priklauso nuo energijos mišinio, mes tai suprantame, tačiau žinome, kad yra judėjimas e, prie CO2 išfiltravimo, dekarbonizavimo, pereimas prie, prie nu, švarios energijos. Jeigu tai atsižvelgsime, ir, tai elektros energija yra ateities e, energijos šaltinis visiems, e, visoms rūšims elektrifikuotume geležinkelius, e, kitas transporto rušis ir taip šį veiksnį mes e, įskaičiuojame į savo skaičiavimus dėl CO2 emisijų mažinimo. Pavyzdžiui, Švedijoje, Šveicarijoje 100 procentų be CO2 yra e, geležinkeliai dėl bilietų pardavimo tarp rūšių, tarp rūšinis bilietų pardavimas. Taip, reikia apsižvelgti taip pat į komercinį prieinamumą. Tam reikalingi komerciniai susitarimai, kad būtų naudinga tai ne tik e, klientams, bet tai būtų patrauklu ir bendrovėms ir verslininkams. Ačiū. Toliau. Pane Šepa. Ačiū pirmininkė dėl vyno Vimo Vandek kampo trijų klausimų. Europoje veikia labai didelės stiprios pramonės šakos chemijos pramonė, pavyzdžiui, kurios kurių veikla nemaža dalimi priklauso nuo e, vidaus vandenų transporto galimybių, ypač galutiniai produktai chemijos pramonės, kuriuos mes vartojame, Chemijos e, pramonė apgailestauja matydama, kad viešasis sektorius e, nededa pakankamai pes pastangų modernizuodamas, modernizuodamas vandens e, transporto infrastruktūrą ir jeigu ilgainių patys nepasikeis, tai atsilieps chemijos produktų kainose. Kalbant apie atskirų transporto rūšių derinimą. Mes e, transporto terminaluose turime derinti tarpusai visas įmanomas transporto, ryšius, e, transporto rūšis ir tik tokiu būdu galėtume išspręsti tam tikras kylančias problemas ir žinoma, keitimasis duomenimis e, turėtų būti kuo sklandesnis tam, kad krovinių gabenimas vyktų greičiau. Pone Maisner, noriu atsakyti, kalbant apie ekologišką kūrą naudojimą transporto srityje. Tiek viešasis, tiek privatus sektorius yra nusiteikęs kuo greičiau gyvendinti tą didelės apimties suskistintų gamtinių dujų naudojimo planą plataus masto Reino, Maino ir Dunojaus e, baseinų vandens transporto keliuose mes e, ketiname pirmiausiai šį planą įgyvendinti, aprūpinti suskistintomis duomis kaip kūrų, kai kuriuos e, laivus, taip pat reikia nepamiršti, kad kai kurie laivai kaip kūrą naudoja vandenilį, tačiau tam reikia pirmiausia nustatyti atitinkamų standartų ir tik po to jais vadovaujantis perti prie įgyvendinimo etapo. Ačiū ponui Mairiui žodis dabar. Ačiū pirmininkė. Norėčiau pradėti nuo kivaizdžių dalykų, tai yra domenų apsaugos. Ši tema labai svarbi, diskutuojant apie keitimąsi domenimis ir pažangės transporto sistemas. Nemažai jau yra nuveiktas siekiant užtikrinti, kad būtų parengtas duomenų apsaugos reglamentas, siekiant užtikrinti duomenų anonimiškumą, sumažinti duomenų saugojimo trukmę, informuojant naudotojus apie tai, kas vyksta su juosmens duomenimis ir taip pat numatant galimybę išjungti, atsijungti nuo tam tikrų paslaugų dėl E, susirūpinimo savo domenų apsaugą. Tam tikrose situacijose, kur domenų keitimasis yra labai svarbus siekiant išgelbėti netgi gyvybės. Būtent e, reikia platesnio masto diskusijos apie tai, ar šiame kontekste būtų galima leisti e, tame kontekste dalyvaujantiems asmenims, pavyzdžiui, transporto priemonių vairuotojams, atsijungti nuo sistemos, tačiau diskusijų ir pastangų reikia daugiau šios rytyje, reikia ir jūsų paramos dalyvaujančiose diskusijose, kalbant apie daugiamo dalį bilietų pardavimą. Nesu vienas iš tų, kurie norėtų, kad iš karto būtų tvirtinamas naujas teisės aktas. Aš manau, kad jau dabar vyksta nemažai e, veiklos vietos regioninių nacionalinių lygmenių ir šiame kontekste taip pat reikia europinio masto sprendimų, kurie būtų naudingi vartotojams ir e, kurie būtų naudingi sumažintų verslo uh, sąnaudas, nes tik tokiu būdu būtų galima užtikrinti tam tikrą paslaugos teikimo mastą ir todėl manau, kad reikia ieškoti sprendimų ES mastu, tačiau pirmajame etape tai turi būti daroma savanoriškai ir aš tikiuosi, kad mes surasime tą bendrąją platformą, kurią pastai galėsime keistis duomenimis ir teikti bendrai paslaugas dėl domenų apsaugos e, sistemos, kuri būtų panašiai taikymo bankose, galėtume apie tai pamastyti, kalbant apie pažangių transporto sistemų naudojimą siekiant integruoti, įtraukti į skirtingas transporto rūšis. Aš manau, kad būtent tai yra ir yra išskirtinis pažangių transporto sistemų bruožas, e, ta integracija siekiant kuo didesnės naudos keleiviams ir paslaugų naudotams. Būtent tai turėtume orientuoti savo ateities politinius sprendimus. Ačiū. Paskutinis Matijų Groš. Ačiū už susidomėjimą ir už klausimus. Gezinėtų pati sakai savo klausimą, pasiūlymai yra taikomi ne tik vidaus vandenų keliams, tačiau aš pateikiau tik vieną pavyzdį, žinome, kad reikia papildomų pastangų ir veiksmų jūrų transporto srityje, turint omenyje, kaip e, pasistumėjo į priekį kitos transporto rūšis, pavyzdžiui, sausumos transportas. E. Ir aš nenoriu pateikinėti ir kartoti tų pavyzdžių, kurios, kurios mūsų pirmininkas šios atės nuolat teikdavo dėl teisės aktų. Noriu pasakyti, kad tai, ką sugeba sureguliuoti rinką, nereikėtų reguliuoti papildomais įstatymais, tačiau socialiniai aplinkosauginiai saugos ir europinės bendros erdvės. Bendros europinės erdvės aspektai yra svarbus. Manau, kad jeigu šiandien mes nenustatysime standartų, tai Kinija kitos šalis jau jų tą padarys ir mus aplenks. Manau, kad transporto srityje patvirtinus teisės aktus e, pasliktume savo galimybę e, papildomai dar e, sureguliuoti tai, ką rinka ir šiaip reguliuoja. Pavyzdžiui, nustatant CO2 išmetimo lygį, E, lengviesios automobiliams. Taip pat buvo raginama jokių įstatymų nepriminėti, tačiau prieimus įstatymus po dviejų metų e, buvo pasiekta tai, ko niekas negalėjo prieš tai pasiekti per dešimt metų. Taigi, savo prašymo apibendrinime aš jau minėjau, kad tikrai pats blogiausias dalykas, kai valstybės narės mūsų sprendimų neįgyvendina. Ir kaip mes jam paaiškinti piliečiams, kad trys institucijos priėmė atitinkamus sprendimus dėl funkcionuojančių oro erdvės blokų, jie jau turėtų veikti uh, šešerius metus, Europoje tokių oro erdvės uh, regionų turėtų likti tik šeši, dabar vis dar turime 27, jie brangiai kainuoja. E, daug labiau teršia aplinką ir veiksmingumo požiūrių yra blogesni, niekas nesupranta, kodėl šis teisės aktas nėra įgyvendinamas. Paskutinis klausimas buvo susijęs su atskirų transporto rušių derinimu. Manau, kad tas transporto rušių tinkamas derinimas yra naudingas daugelio aspektų. Man vienas yra labai svarbus užtikrint sąžingą konkurenciją tarp atskirų transporto rūšių ir čia būtina e, tinkamai sąžininkai įvertinti patiriamas sąnaudas, sunku šios veiklos imtis, tačiau reikia tą padaryti, reikia ant stalo padėti sausus faktus apie patiriamas sąnaudas ir gaunamą ekonominę naudą. Tas dalykas standartai, transporto rūšis galės dėrėti gerai tarpusavyje, jeigu mes nustatysime bendrus standartus, kurie yra taikomi prekių iškrovimui ir pakrovimui, jeigu dabar yra taikomi, taikomi skirtingi standartai, prarandamas yra veiksmingumas, prarandama ekonominė nauda. Ir Aichmano pranešime prieš kelis metus apie tai buvo kalbama, taip pat ir administracinės procedūros, manau, smarkiai galėtų prisidėti bendros prie transporto sektoriaus padėties gerinimo ir galėtume kai kur netgi atsisakyti uh, visiškai kontrolės ir e, tokiu būdu atskiros transporto rūšis galėtų geriau bendarbiauti tarpusavyje, nes ypač tos perkrovimo, vietos perkrovimo mazgai, e, perant nuo vienos transporto rūšis prie kitos, turėtų būti geriau suderinti ir būtent šios rytie reikia taip pat naujų teisės aktų. Pirmininkas labai ačiū Matijo Groš, ačiū visiems mūsų pirmosios diskusijų dalies pranešėjams. Tiek pranešimai, tiek diskusijos buvo labai įdomios ir dabar prašau žimti savo vietas mūsų posėdžių salėje ir į podiumą kviečiu antrosios dalies pranešėjus. Time, pradėkime, nes neturime daug laiko, pradėkime antrąją dalį. Okay, das zweite Panel, das beschäftigt sich Antrojoje mūsų klausimo dalyje svarstysime tvaraus judumo temą. Pirmasis pranešėjas yra jos Dings, jis yra Europos transporto ir aplinkos federacijos direktorius T ir E. Jos Dings, jums šešios minutės, prašau. Much, um... Ačiū, ponia pirmininkė. Ačiū, kad surengėte, surengėte šios klausimus ir mm, sudarėte galimybę pasidalyti mintimis. Mes atstovavome transportą ir aplinką. Tvaraus transporto grupė yra 45 e, narių organizacijų e, vienijanti federacija. Pasakėme šiek tiek pažangos transporto srityje, tačiau neišsprendėme daugybės problemų. Vis dar naudojame trečdalį trešdalis transporto sunaudoja, transportas sunaudoja trešdalį e, energijos, e, išmeta CO2 trešdalį ir yra atsakingas už 50 procentų naftos importo. Taigi jis yra daug gerų, negerų sąrašų viršuje. O panas Vandekampas sako, kad mūsų e, e, E, aplinkosaugos politika turi būti naudinga e, ekonomikai ir augimui. Aš pridėčiau, kad tai turėtų būti protinga, e, sumani aplinkosauginė politika ir transporto politika. Ir taip galėtume staupyti ir savo pinigų. Tačiau yra ir gerų žinių. Patvirtiname nemažai įstatymų dėl automobilių ir kūro. Ir mūsų oras tampa šiek tiek švaresnis, automobiliai tampa šiek tiek veiksmingesniai, matome e, automobilių piką. Tas pikas atrodo jau lėtėja, nes tai reiškia, kad mums reikia išleisti mažiau pinigų, kur statant kelius. Elektron, elektrinių e, dviračių pardavimai didėja, 2 milijonai jų parduodami. Taip pat dalėjimasis automobiliais e, plinta, 2 milijonai žmonių dalyvauja tokiose sistemoje palyginti su nuliu prieš dešimt metų. Dėl to pirmą kartą matome, kad naftos sunaudojimas CO2 emisijos iš transporto mažėja. Tai yra gera žinia. Tačiau jie nemažėja pakankamai greitai, 1 procentų per metus maždaug. Nebūtinai visą tai dėl krizės, mes šiek tiek atlikome analizės. Ir ką visą tai reiškia Baltosios knygos peržiūrai. Penki dalykai. Pirmiausia, labai svarbu numatyti e, tikslus e, CO2 išmetimų iki 30 metų iš transporto sektoriaus. Mūsų lyderiai Europos komisijoje išdėstė ETS ir ne ETS sektorių e, kontūrus. Nustatyta, kad 300 transportas turėtų išmesti 30 procentų mažiau. Baltoje knyga sakoma, kad tai turėtų būti 50 procentų iki 50 metų. Labai gerai, kad e, Baltojo knygoje išdėstama to, ko, tas tie, kas tikimas, ko tikimas iš transporto. Nustatyti tikslus vieną, tačiau juos vykdyti visai kas kita. Energijos sąjungos komunikate sakoma, kad veiksmingumas yra svarbiausia. Mes turime geros patirties, nustatant efektyvumo rodiklius, reikia e, išplėsti juos visiems, viskam, traktoriams, laivams, po to e, nes užtrunka labai e, laiko, kol atsiranda tie nauji automobiliai, kol pasikeičia automobilių parkas. Tas pats e, energijos sąjungos komunikatas e, mini elektrifikaciją, ankstesni ekspertai taip pat tai minėjo. Mes sutinkame, nafta yra nešvari, brangi ir yra importuojama. Tas pats ir su dujomis. Biokūras, nemačiau dar patikimo scenarijaus, kaip dideliu mastu panaudoti tvariai e, šį kūrą. Taigi elektra atrodo beveik be ne vienintelė galimybė tiek e, energijai. Tai ne tik neigiamas pasirinkimas, bet ir pozityvus. Saulės energijos kaina sumažėjo 10 kartų per pastarosius 10 metų. E, akumuliatorių kaina sumažėjo beveik 4 kartus, beveik revoliucija. Ir dėl to 70 procentų naujųjų pajėgumų, kurti, generuoti elektrą yra atsinaujančios prigimties. Tai yra labai gerai ir šis sektorius eina gerų kelių, daug geriau negu, kad, pavyzdžiui, naftos pramonė. Tačiau elektrifikacija yra ne tik e, elektrinių variklių panaudojimas. Tai yra daug platesnis dalykas, jis turi apimti geležinkelius, elektro, elektrinius dviračius, e, elektromobilius, krovinių vežimą, daug geresnio reikia bendradarbiavimo e, elektros sektoriuje, kad būtų geresnė prieiga prie elektros energijos. Taip pat reikia pakrovimo statelių tarp, tarp, tarpų veikos ir taip pat ir e, tas pats ir kalbant apie bilietų pirkimą transporto srityje. Reikėjo maksimaliai panaudoti bendrą panaudojimą. Elektromobiliai puikiai tinka kolektyviniam panaudoju. Jos e, brangu pirkti, tačiau juos lengva naudoti, pigu naudoti. Tai yra puikus e, modelis tam kolektyviniam naudojimui. Ir tolti nuo to automobilių nuosavybės modelį, kuris e, yra jau senas. Taigi Kalbam apie didžiulį, didžiulius pokyčius su puikiamis galimybėmis ir manau, kad mes, mums reikia didelės strategijos spręsti šioms problemams. Todėl mes, mes to ir e, tai raginame daryti ir turime laukti, kol Kinija ir Amerika mus aplenks. Kad tai padarytume, mums reikia užtikrinti teisingas kainas. Kol kas jos nėra tokios. Mes esame pasaulio čempionai apmokestinami darbą ir e, stebėmės, iš kur tas visas nedarbas nešvarus transportas, kitą vertus, nepakankamai e, apmokestinamas ir stebinimas, kodėl tiek daug taršos. Vienas būdų tai daryti, pakeisti laiku pagristas, laik, naudojimo laik, trukme pagristas vinjetės ir tom valstybės narės tai, tai, narės tai nebūtų sunku padaryti. Na ir keletas žodžio apie aviaciją. ICAO, kaip jis sako, kuria pasaulinės rinkos priemonės kovoti su emisijomis. Ir ji e, tai daro vien tik tai dėl to, kad mes turime regioninę priemonę, mes turime daryti ir toliau spaudimą ir nelėtinti tos pažangos. Gal galima na, padiskutuoti ir apie užsienio konkurenciją, galbūt vėliau, na, o dėl vežimo laivais krovinių Taigi šiam sektoriu netaikomi jokie klimato tikslai. Paryžiuje reikėtų nustatyti šiam sektoriu tikslus ir e, siekti mažinti emisijas. Mes tik pradėjome kol kas stebėti tas emisijas. Jūsų pranešimų yra parengta šio klausimu. Reikia tas emisijas mažinti. Taigi mums reikia tų dalykų, kuriuos aš minėjau, tikslų, elektrifikacijos, elektrifikacijos tinkamų kainų ir e, tikslingų veiksmų dėl emisijų e, laivyboje. Ačiū. Toliau Siegfried Ruprecht. And thank you for your interest in listening to the... Ačiū. Norėčiau pristatyti mūsų projektą Transforums. Kas tai yra? Tai buvo dvi, du metus vykdyta mokslinio tyrimų programa. Svarbiausia, kalbant apie šį projektą, yra tai, kad mes e, palaikėme, vykdėme nuolatinį konsultacijų procesą e, tarp įvairių Europos ekspertų. Susiekėme su 127 ekspertais iš vis, įvairiausių es transporto sektorių. Domėjomės, kaip įgyvendinama baltoji knyga arba kaip sekasi siekti jos tikslų. Mes per du metus sudomėjomės e, švariu miestų judumu, e, ilgalaik, il, krovinių pervežimų ilgais atstumais, daugiamo dalinio transporto informacija bei e, greitaigiais geležinkeliais. Ir manome, kad reikia naudoti, kalbėti apie keletą dalykų. Tobulinti koordinavimą, užtikrinti didesnį našumą ir galiausiai domėtis turima infrastruktūra. Atsiprašau, kad e, šriftas yra toks nedidelis, bet visose šiuose trijose sritise bandėme išsiaiškinti, kam reikėtų skirti daugiausia dėmesio. Aš norėčiau sutelkti dėmesį į dvi sritis. Visų pirma, norėčiau pakalbėti apie miestų transportą. Kaip užtikrinti e, švarų transportą miestuose? Kalbant apie tai, apie mūsų tikslus miestuose, reikia visų pirma akcentuoti, kad nėra technologinių sprendimų. Miestai uh, yra įvairia pusiai, todėl vietos veikėjai turi prisitaikyti ir jie turi prisitaikyti prie labai konkrečių vietos aplinkybių. Todėl, kalbant, kalbant apie miestus, reikėtų siekti e, tiks, tikslus miestuose suderinti su tikslais Europos mastu. transporto priemonių e, pakeitimas našesniais e, yra siektinas tikslas, tačiau e, visko neišspręsime tokiamis priemonėmis. Reikia geriau susijęti transporto planavimą ir žemės naudojimą, tobulinti viešojo transporto sritį skatinti dviračių naudojimą bei mm, įvesti mokesčius, e, mm, kelių mokesčius už papildomą e, kelių naudojimo poveikį. Kaip to pas... E, taip pat kalbame apie politinių sprendimų pagreitį, kuris yra būtinas. Pavyzdžiui, reikia kurti vietos e, veikėjų platformas, tai taip, taip pat renkti kampanijas e, informacijos sklaidai. Europos miestai turėtų siekti tikslų, kurie jiems yra aktualūs. Todėl e, reikėtų nuolatos peržiūrėti mm, politiką, kad, būtum, kad užtikrintume, jog būtų kuriama švar, švarau, švariam kūrui skirta infrastruktūra, e, atsisakyti nenašių mokestinių iniciatyvų, pavyzdžiui, e, įmonės, automo, įmonių automobilių ir taip pat kurti teisinį, teisinę aplinką, kuri leistų e, Mm, imti papildomus mokesčius už taršius automobilius, už taršias transporto priemonės. Politikai vis labiau linkia tokius sprendimus priimti. Komunikavimas, koordinavimas ir e, kaita žiniomis e, ir pasikeitimas žiniomis yra labai e, galingi įrankiai. Norėčiau papasakoti, kaip mums sekėsi dirbti gyvendinant projektą. Aš e, atnešiau dešimt e, šio leidinio kopijų, e, kur yra pristatyta mūsų veikla, taip pat yra santrauka visų, visų mūsų projektų. Parengėme kelio gairių planą skirtą Europai ir valstybėms narėms. Taip pat akcentuojame, ką patys miestai turėtų daryti. Tai išsamus dokumentas kurį parengė dalyvavę organizacijos su mūsų pagalba. Apibendrinant ir kalbant apie mūsų tikslus miestuose, galiu pasakyti, kad šių tikslų įmanoma pasiekti bent iš principo, tačiau reikia veikti, turime veikti, aš turiu omeny valstybės narė. Žinau, kad man, man skirtas laikas uh, jau baigėsi, bet noriu dar pasakyti kai ką apie, ilgalai, il, apie krovinių pervežimą ilgais atstumais. Čia egzistuoja du sprendimai, kuriuos pasiūlė e, šioje srityje dirbančios įmonės. E, stambaus masto investicijos į naują infrastruktūrą, tai savaime suprantamas sprendimas, e, Taip pat kita galimybė jau turimos infrastruktūros veiksmingas išplėtojimas krovin, pervežamų krovinių e, e mastai ilgesniais nei 300 km atstumais turėtų būti vykdomi geležinkeliais arba van, vandenskeliais iki 2020-ųjų. E, tačiau dar turime sugalvoti, kaip to tikslo pasiekti. Ačiū. Labai ačiū. Heiner Munheim. Uh. E regioninio vystimo ir ryšių asociacijos atstovas. Ačiū, aš pristatysiu judumo klausimų vertinimą iš apačios. Tai yra pirmasis klausimas, kuris nesulaukia pakankamai dėmesio, yra kelių mokesčiai. Dažniausiai šie klausimai yra sprendžiami nacionaliniu lygmeniu, tačiau jeigu mes norėtume pažangesnės kelių apmokestinimo strategijos, naudingesnės e, savivaldybėms, tai galėtume išspręsti savivaldybių patiriamas e, transporto srityje problemas didžiaja dalimi. Taigi tokios savivaldybių lygių veikiančios kelių apmokestinimo sistemos, kurios egzistuoja Skandinavijoje ir kitose šalise, turėtų būti įgyvendinamas visoje Europoje. Kita e, sisteminė sritis yra susijusi su Uberiu, bla bla, kar ir e, kitais e, E, judumą skatinančiais operatoriais, Vokietija 90 milijonų neužimtų e, laisvų vietų automobiliuose važinėja kiekvieną dieną. Jeigu mes tas vietas užpildytume pasitelkę pažangės sistemas, tai e, atsivertų daug naujų galimybių, kurių neturėtume atiduoti į Uberio rankas, reikėtų sutelkti dėmesį pirmiausiai ne į komercinius aspektus, tačiau į geresnį transporto e, optimizavimą ir organizavimą tam reikėtų sukurti tinkamą teisinę aplinką. Trečias e, svarbus klausimas yra e, transporto elektrifikavimas, tramvajų atgimimas mums yra reikalingas. Tramvajų galima naudoti ne tik kaip didmešio transporto priemonę. Mes turime pakankamai senas e, tramvajų naudojimo mažesniuose e, miestuose tradicijas. Taip pat turime ilgalaikės troleibusų naudojimo tradicijas ir kadangi trolebus naudojame dažniausiai yra susijęs su elektros kabeliu, elektros laidų tiesimo problemomis, tai mes turėtume daugiau galvoti apie galimybę trolebusus naudoti tokius, kuriems laidų nereiktų, kuriems pakaktų elektros baterijų ir kai kurios savivaldybės, kai kurie miestai jau investuoja tinkamus projektus, tačiau kadangi vienas to padaryti neišgali, reikia skirti europinę paramą joms taip pat. E, dar viena didelio masto problema yra susijusi su judumu pasienio regionuose. Europoje daug planuojama um, transeuropinių projektų, statant įvairius transporto koridorius, tačiau pasienio regionuose į kitas šalis keliaujantis darbuotojai nuolat patenka į transporto spūstis, todėl mums reikia spręsti judumo problemas pasienio regionuose e, ir e, anksčiau e, tarp valstybių kursuodavo nemažai traukinių, tačiau po to buvo atsisakyta geležinkelio transporto, taigi reikia pasitelkti naują Europinių transporto tinklų skatinimo pasienio regionuose modelį. <clears throat> Kitas e, svarbus klausimas yra susijęs su atskirų transporto rūšių keleivių ir krovinių gabenimo tarpusavio derinimu. Čia reikia naujų iniciatyvų ne tik e, oro transporto srityje, kur keleiviai ir kroviniai gabenami kartu, tačiau e, taip pat kaip Švedijoje reikia geležinkelio transporto, kitų rūšių transporto srityse kombinuoti, derinti tarpusavę keleivių ir krovinų gabenimą. Tokiu būdu e, transporto sritis taptų ekonomiškai daug patrauklesnė ir tik dėl šių priežasčių e, turint mažesnį gyventojų tankumą Švedija ir Suomija traukiniai kursuoja kas pusvalandį. Google Car iniciatyva, automatinis, automatizuotas transporto priemonės, tai yra puikia galimybė e, spręsti transporto sektoriaus problemas, tuo tarpu nei valstybė, nei vyriausybės, nei savivaldybės nepasinaudoja atsirandančiomis naujomis galimybėmis. Mums reikia ne tik išmanių automobilių, kurie patys galėtų vairuoti ir važiuoti be vairuotojo, tačiau reikia mums ir e, išmanių e, gatvių kelių e, sistemų, jeigu jas sukurtume, jeigu jas valdytume, administruotume iš išorės, jeigu parkavimo klausimus būtų galima įspręsti elektroniniu būdu. Tai padėtis smarkiai pasikeistų, vyriausybės valdybės turėtų pasinaudoti Google Car E, atveriamomis galimybėmis. Mums reikia revoliucijos e, bilietų kainų nustatymo e, sistemoje. Europa viešojo transporto srityje panašėja į džiunglės ir niekas negali jose susigaudyti. Vokietijoje galiojantis semestrinis bilietas arba Šveicarijoje galiojanti bilietų pardavimo sistema E, yra du pavyzdžiai, kaip e, būtų galima pakeisti padėtį Vokietijoje. Tokiu būdu sugebėjom pasiekti, kad studentai pasinaudodami e, šią E, vienos bendros kainos už bilietą sistema atsisakytų asmeninių lengvųjų automobilių ir mums reikia nustatyti bendrasias teisinės gairias, kurios galėtų visą Europą ir kurias turėtų perkelti į savo sistemas teisinės nacionalinių šalių vyriausybės. Taip pat turime numatyti galimybės e, spręsti sudėtingus e, klausimus e, susijusius su elektriniais e, kabeliniais keltuvais, kurie taip pat padeda išspręsti transporto problemas miestuose. Lapasas yra geriausias pavyzdys. Paskutinė tema 90-metyje e, buvo intensyviai e, svarstomas e, su įvairiais vietiniais eksperimentais susijus, susijusios problemos. Reikia daugiau dėmesio skirti pėsčiųjų ir dviračių transportui ir E, tam buvo daugiau e, dėmesio skiriama 90-metyje, vėliau šie, šios transporto e, rūšys buvo apleistos, nė, nėra sudaromos tinkamos sąlygos, siekiant plėtoti dviračių transportą ir čia Europa taip pat galėtų atverti naujas perspektyvas. Ačiū už dėmesį. Dabar žodis Soniai Haikilė, kuri atstovauja Suomijos. Uh, inovacijų finansavimo agentūrai. Ačiū. Ačiū, ponė Kramerė, aš atstovauju Suomijos e, finansavimo agentūrą. Ir mes į, siekiame e, pristatyti idėjas, kurios už, sprendimus, kurie užtikrina veiksmingesnius sprendimus ir keičia žmonių požiūrį į transporto sistemas. E, iššūkiai, kuriuos, kurie kyla transporto sistemams šiais laikais, yra akivaizdus. Tai susijęs su transporto priemonių technologija, tačiau reikia padaryti dar daugiau. Visų pirma, reikia pažymėti, kad uh, yra naudojama daugybė automobilių, e, tačiau tie automobiliai naudojami tik 5 procentus laiko, visą kitą laiką jie stovi nenaudojami. Ir, tra, ir vis dėlto transporto priemonėms namų ūkiai skiria labai didelę savo išlaidų dalį. Tai galima sakyti, kad automobilis yra labai prasta investicija. Uh, Tačiau ar yra alternatyvų automobilio nusavybei ir vairavimui? E, tai brangu. Taip pat tam reikia, tam, šiam sektoriu reikia skirti nemažai viešojo sektoriaus lėšų. E, Ir, o kalbant apie e, vieš, viešuosius išteklius, tai jau dabar situacija yra netvari ir būtina tobulinti ir modernizuoti transporto sistemas. Be to, transporto e, sistemos turėtų būti modernizuojamos, tačiau nėra pinigų šiam tikslui. Todėl vienintelis būdas užtikrinti veiksmingesnės transporto sistemas yra didinant bendrą sistemos našumą, ne tik jos pajėgumus. Tačiau iššūkiai susiję su transportu yra didžiuliai. Neužtenka vien e, nedidelių patobulinimų, reikia imtis, reikia imtis radikalių sprendimų, tačiau padėtis būtų padėtis nėra tokia bloga, vertinant e, tendencijas visuomenėje. E, kai kurie sprendimai jau veda link tvarumo. Tiesiog turėtume leisti toms naujoms tendencijoms e, aukti. Pavyzdžiui, jaunimas renkasi kitokius sprendimus. Jie E, beve, jie prioritetą teikia kitoms transporto priemonėms, ne automobiliui. Skaitmeninimas taip pat paplito įvairiose sritise. Jaunimas e, daugiausia naudojasi internetu prieinamomis paslaugomis, nes jei paslaugos neprinamos internetu, jos neišpopuliarės. Be to daugiamodalumas modalumas ir e, dalinimasis automobiliu tampa įprasta gyvenimo realybė. Transporto srityje, e, pervežimų srityje turėtų įvykti pokytis iš, iš nuosavybės, iš automobilio turėjimo prie e, dalymosi automobiliu. Uh, Taip pat reikia užtikrinti, kad tvarūs sprendimai taptų patrauklesni, kad siūlomas paslaugos būtų patrauklios, prieinamos ir taip pat būtų paprasta prieiga. Paprastumas naudoti yra svarbiausias dalykas, kalbant apie transportą, nes transportu naudojamės kiekvieną dieną. Būtent todėl Suomijoje e, pasiūlėmės sprendimą, kurį pavadinome judumas kaip paslauga. Mes norime ir čia visos transporto rūšis bu, yra nesunkiai prieinamos. Pas, pasitelkus šią sistemą ir vartotojai visada turės galimybę pasimti praktiškiausią e, transporto rūšį konkrečioje situacijoje. ir taip užtikrintume didesnį transporto sistemų našumą ir suteiktume galimybę e, našiai ir veiksmingai organizuoti transporto paslaugas. Tačiau, kad tai taptų realybė, privatus sektoris turi būti suinteresuotas, tuo turi būti suinteresuotas ir viešasis sektorius, kuris turi, suteikti, kuris turi sukurti erdvę to, to, tokiems, e, tokiams tendencijoms plėtotis. Ačiū uždėmesi ir lauksiu diskusijų. Vim van de Kamp. Dabar klausimai. Vim van de Kamp. Ačiū pirmininkė. Turiu du klausimus jos dinksui. Pirmiausia, dėl standartų, standartų kūrimo. Ar turime pakankamus standartus. Ar 2011 metų Baltosios knygos pakanka, ar reikėtų standartų griežtesnių, jūs minėjote laivybą, kad joje neegzistuoja jokie standartai, man keista tai girdėti, nes mes nuolat kalbama apie e, perkelimą iš vienos transporto ruošės į kitą, kalbėdami, kad e, geležinkeliai ir laivai yra švaresni. Antras dalykas - elektrifikavimas. Iš kur elektra? Pavyzdžiui, Olandijoje mes įsivaizduojame, kad e, Prancūzija gaminama tik tai brandolinė energija. Na, o kaip jūs matote, iš kur ta energija yra? Toliau klausimas ponui Ruprechtui. Iš principo tas pats klausimas. Iš kur e, atsižvelgiama į tai, iš kur yra elektra. Toliau klausimai ponui Monhamui ir poniai Heikila. E, Sonija, turiu klausimą ir Sonijai. Ypač ponui Monheimui. Ypač ponui Monheimui ir Sonijai noriu užduoti klausimą. Kaip e, su ta privačia nuosavybė? Kas liko e, automobilių savininkams? Aš neturiu automobilio, tačiau aš gyvenu mieste, tačiau nemažai europiečių gyvena ir kaimo vietovėse Taigi puiku kalbėti apie dalymąsi automobiliais, jeigu nori nuvažiuoti į parduotuvę ar nuvežti vaikus į mokyklą, tačiau kai, kose, kai kuriuose regionuose reikalingas automobilis. Ar tai yra visiškai pasenusi nuomonė? Taigi kaip jūs įsivaizduojate privataus automobilio e, ateitį ir vaidmenį? Toliau Klaudija Taberelė. Ačiū pirmininkė. Tiesa, kad e, toje balsos knygos dalyje, kur kalbama apie tvarų transporto vystymą ir dekarbonizavimą, yra labai svarbu. Pirmasis klausimas yra apie principą teršėjas moka. Kaip galima sukurti integruotas sistemas e, apmokestimo prasme užtikrinant tai, kad e, pinigai, kuriuos moka teršėjai, būtų panaudoti aplinkos e, apsaugai. Man patiko pono Monhamil pasisakymas, aš e, esu susižvėjus, nes aš taip pat turiu patirties vietos administravime, tačiau kaip sukurti integruotas transporto sistemas, ypač miestų gyventojams pasiūlyti integruotus sprendimus ar integruotus bilietus, kuriam, kuriems aš pritarčiau visapusiškai, kad būtų galima juos panaudoti transportui, parkavimui, tačiau kaip tai padaryti Europos lygmenių ir kaip mums padėti vietos uh, valdžiai, turint galvoje, kad e, taip pat priversti esmą laikytis ir subsidiarumo principo, o e, ir reikia ieškoti veiksmingiausio sprendimo visiems. Ir paskutinis klausimas yra Sonijai. Mano vardas irgi pakankamai sudėtingas ištarti, tačiau ar teisingai supratau, kaip supratau, tai yra mėnesinė pre prenumerata asmeniui ar šeimai ir už tos 300 mėnesinio mokesčio vartotojas gali naudotis įvairiausiamis transporto rūšimis. Nežinau, ar teisingai supratau supratau, ar toks yra projektas, gal galite plačiau paaiškinti. Tur, reikia nepamiršti ir to fakto, kad yra šalių, kur pajamų lygis yra mažesnis ir nežinau, ar nuolatinis vartotojas galės susimokėti 300 eurų per mėnesį už tokias transporto paslaugas. Tai yra labai geras sprendimas, tačiau kaip galima būtų įgyvendinti visose valstybės narėse, turint galvoje pragyvenimo lygį įvairios skirtingose valstybės narėse. Gizinė Meisner. Labai ačiū. Dabar noriu šiek tiek kitaip elgtis. Aš nenoriu skirti savo klausimų konkretiems kalbėtams. Noriu pratesti kolegės išsakytą mintį dėl integruotas bilietų pardavimo sistemos. Ar jau yra kokia nors platforma veikianti, kiek žinau, pavyzdžiui, e, Hamburgė veikia panaši e, platforma, kur galima internetinė įvesti išvykimo vietą ir atvykimo vietą ir e, ten pateikiami įvairūs e, įvairių transporto rūšių pasiūlymai, kaip nuvykti iš vieno taško į kitą. Žinau, kad Londone panašiai. Panaši sistema veikia taip pat, mane šiek tiek stebina, kad elektravaromų dviračių e, kaip transporto priemonės nesimato šiuose pasiūlymuose. Džiaugiuosi, kad buvo minėti e, kabeliniai keltuvai. E, ankstesniuose pasisakymuose aš jų pasigesdau. Aš manau, kad pasitelkus šią transporto priemonę visų problemų neįspręsime, tačiau turėtume ją bent jau paminėti. Ir ponas Vonheimas, panašiai kaip ir ponas Vandekampas, teigia, kad jeigu visos uh, transporto rūšys bus tarpusavėje susijėtos ir administruojamos centralizuotai, ar tokiu būdu nebus per daug apribojama žmonių pasirinkimo laisvė. Viena vertus, taip, miestai taptų saugesni, mažiau būtų chaosos pušių, tačiau ar tai yra iš tiesų tai, ko mums reikia, galbūt reikėtų palikti žmonėms dar nedidelę galimybę patiems laisvai nuspręsti, poniai Heikeli galiu pasakyti, kad labai patiko man jūsų mintis, o galėtumėte įsivaizduoti, kad tie pasiūlymai būtų galimi įgyveninti ES lygių ir jūs kalbėjote su kitų šalių atstovais apie tai mėje Kilonin dabar. Kiitoksia kaikille hyvistä mielenkiintoista. Ačiū visiems už įdomius pranešimus. Du klausimus turiu. Gali atsakyti juos visi pranešėjai. kokių galimybių verslui išvelgėte nacionaliniu ir tarptautiniu mastu įgyvendinant su manęs pažangės Europos transporto sistemas ir vertinant judumą kaip paslaugą, per kokį laikotarpį jūsų vertinimų tokia kokie modeliai ir koncepcijos galėtų būti įgyvendintos dabar ar tik po dešimties metų. Tavras Kelič dabar. Chairman, uh, uh, Ačiū pirmininkė. Išklausime labai neblogų pasisakymų apie tokias pažangės vizijas uh, transporto srityje, ypač paskutinioji uh, dalis. Tačiau visose komisijos peržiūros e, tai, ką girdime iš ekspektorių, yra tai, kad transporto sektorius yra tas, kuriame mažiausiai pavyksta sumažinti CO2 emisijas dabar ar artimiausioje ateityje. Tai pirmasis klausimas, kaip ES transporto politika gali prisidėti mažinant CO2 išmetimą, saugant aplinką ir ar manote, kad transportas turėtų būti labai svarbi tema per Paryžiaus konferenciją. Antra, aš nenoriu įtakoti savo ankstesniais žodžiais jūsų nuomonės, tačiau transporto politika turi būti priderinta jauniems žmonėms, jaunimui, ne senamadiškiems žmonėms. Šiandien matome, kad dauguma gerų rekomendacijų, kaip šią politiką priderinti tam, yra tam, kad būtų galima patenkinti jaunimo poreikius. Ką Jūs rekomenduotumėte komisijai, tarybai ir parlamentui kaip svarbiausia prioritetinį veiksmui peržiūrint e, Baltąją knygą? Ačiū. Ačiū. Taip. Labai ačiū tiek, išgirdome klausimą, dabar jos atsakysime tą pačią lės tvarką. Um, thank you. Um... Ačiū, nežinau, kuris iš klausimų, išskyrus ponio Vandekampo klausimo, man yra skirtinai, todėl aš pasirinksiu pats dėl transporto ir klimato. Taip, svarbu, kad Paryžiaus konferencija, konferencijoje būtų kalbama apie aviaciją ir e, laivybą, tai yra skylės Kyoto protokole ir būtent ten reikėtų apie tai kalbėti Nes tos emisijos kažkur tai dinksta juodoje skelyje ir niekas e, nėra atsakingas už to klausimo sprendimą. Dėl standarto, ar pakanka standarto? Jeigu pažvelgsime į oro taršą, už kurią atsakingi automobiliai ir sunkvežimiai, jeigu pažvelgsime į oficialius standartus, visose prieduose, dėl kurių jūs darėjotės, matote labai mažus skaičius. Galbūt galvojate, kad tų standartų pakanka, tačiau dabar daromės dėl Euro 6 C ir D standartų. Kodėl? Todėl, kad kelyje tie skaičiai nepasiekiami. Todėl reikia vis dar lopyti tuos standartus, kad jų būtų pasiekta kelyje. Tiek dėl oro taršos, jeigu kalbėsime apie energiją ir CO2 Tai yra iššūkis artimiausiams dešimtmečiams. Ne vienas standartas nėra pakankamai, nors šiek tiek pakankamai pakankamas. Reikia kur kas geresnių technologijų visur, taikyti, visur automobiliuose, sunkvežimiuose, laivyboje, visur. Dabar mes vykdome didelį laivybos tyrimą kuris rodo, kad prieš kelius dešimtmečius laivai buvo tok, laivo veiksmingumas buvo toks pat kaip ir dabar. Tai galima pasiekti kur kas daugiau visose transporto rušise. Iš kur ta elektra? Klausimas. Geras klausimas. Žinoma, yra daug būdų gaminti elektrą labai nešvariai, tačiau yra didelis skirtumas, jeigu pažvelgsime į tendencijas elektros e, gamyboje ir E, į tendencijas naftos rytyje. Nafta tampa vis nešvaresnė, išgaunama giliai iš jūros dugno, Arktinės regionuose ir taip toliau. 70 procentų naujų pajėgumų elektrogaminant yra naujos rūšies. Tai yra galimybės. Ta transformacija užtruks 10, 20, 30 metų ir turime galvoti apie tai, ko tikimės per tą laikotarpį. Elektros sektorius turėtų tapti daug švaresnis. E, čia e, visa žalioji inovacija vyksta ne naftos pramonėje. Labai gaila, bet taip yra. Dėl bilietų sistemų yra daug gerų pavyzdžių daugelėje miestų, kai kuriuose šalise. Ne viena nepadarė to be reglamentavimo, tokia pastaba. Taip, elektriniai dviračiai daug, žada daug, jie gali užpildyti spradą e, tarp to, ką gali dabartiniai dviračiai ir ką gali žmonės sugeba padaryti su dabartiniais dviračiais ir e, e, savo pajėgumais. E, akumuliatoriai yra naujas rytis, kur reikia daug darbuotis. E, yra daug kitų dalykų. Niekas nekalba apie prioritetus, apie ekonominės paskatas, subsidijas ar apie tai, kaip išleidžiame pinigus. Manau, kad ši e, naujas rytis nuspelno daug dėmesio. Bachu. Labai ačiū, padariau klaidą, nepastebėjau Žoržo Bacho, jeigu jis mm, e, užduos dabar likusiems pranešėjams savo klausimus, tai tiek šiam žodžiu. Ačiū pirmininkai, aš toks mažas, kad lengvai manęs galite nepastebėti. Mano klausimas yra visiems pranešėjams, jie man tikrai paliko labai gerą įspūdį. Ir manau, daugelis sprendimų pasiūlymų, kurie buvo pateikti, turėtų išjudinti tam tikrus mentaliteto pokyčius, priverčiant žmonės persiorientuoti nuo klasikinių transporto sistemų prie alternatyvių. Aš noriu tik paklausti pranešėjų, ar pakanka tik pasiūlymų kokybę pagerinti, ar dar reikėtų ir politinius sprendimus priimti papildomai, jeigu reikia papildomų politinių sprendimų, tai klasikinė metodika turėtų būti arba valstybės subsidijos, arba mokesčių didinimas, bilietų kainos branginimas. Taigi kaip jūs vertintumėte tokias galimybės? Ar užtektų tik tai visoms transporto sistemos ir užims pagerinti teikiamą paslaugų kokybę? Zygfridui Ruprechtui dabar žodis. Thank you. part of the confusion. Atsakysiu angl anglų kalbą. Iš kur gauname elektros energiją? Norėčiau kai ką paaiškinti. Svarbiausias uh, energijos šaltinis, apie kurį nekalbėjome, tai energija, kurios nepanaudojame. Ne, ne, ne Sutaupyti galima labai daug, kai kuriuose srityse iki 30 procentų, kitose daugiau. Kitas svarbus aspektas, kurį jūs minėjote, tai galimybė užtikrinti sinergiją, kad e, sumažintume bendrą reikalingą energijos kiekį. Pavyzdžiui, miestų mastu transportą vertinant e, metro, e, troleibusai e, turi jiems aptarnauti skirta visa elektros infrastruktūra. O, pavyzdžiui, elektromobiliams reikia kurti naują infrastruktūrą, todėl mes bandome panaudoti jau turimas sukauptas žinias ir e, sujungti tarpusavyje sistemas. E, užtikrinti, kad nauji sumanus miestai apimtų tokią infrastruktūrą skirtą elektromobiliams. Taip pat mastome ir apie elektrinius dviračių. dviračius. Tokie dviračiai miestuose galėtų tapti sudėdamąją e, tarp modalaus transporto dalimi. E, egzistuoja įvairiausi įvairiausios galimybės susijęti tas transporto rūšis ir tos e, krovos stotelės turėtų būti visiems prieinamos miestuose. Pavyzdžiui, Bremene, Bremenas daug dėmesio skiria tokioms sistemoms, tai turėtų tapti e, visų miestų dalime. Kai kalbame apie komodalumą, iš tikrųjų kalbame ne apie gyvybingą transporto sistemą, nes miestuose e, vyksta kova dėl erdvės ir ta, ta, ta kova yra realybė, su kuria turime skaitytis, turime mąstyti, kiek visa, viskas kainuoja ir taip pat mąstyti apie naują erdvės, kitokį erdvės pas, paskirstimą. Pavyzdžiui, kodėl tuščios vietos nepanaudojamos viešajame transporte užima du trešdalius e, autobuso ar troleibuso, kaip jas panaudoti. Galbūt ilgainiui miestų transportas galėtų būti įtrauktas į modifikuotą emisijos e, e, taršos leidimų sistemą, pritaikyti principą teršėjas moka ir pritraukti privačias investicijas. Mano svarbiausias e, Mano didžiausias noras, kad nebūtų pamirštas miestų transportas, nes ten pagaminama daugiausia teršalų ir čia reikia sprendimų. Taip pat, galbūt tai, tai jūs nustebins, bet reikia mąstyti apie tai, kaip užtikrinti kultūrinius pokyčius, kaip e, užtikrinti, kad miestai kalbėtųsi. Tai tikrai nedaug kainuoja ir e, poveikis to, to, to, tokios komunikacijos būtų didžiulis. Monai. Ja, ich fange an mit. Pradėsiu nuo pono Vandekampo klausimo apie tai, kiek automobilių Europai reikia. Galiu aiškiai pasakyti, 10 procentų e, dabartinio automobilių parko Europoje visiškai pakaktų. Kitas klausimas susijęs su kaimo vietovėmis. Kaimo uh, vietovėse būtent prieš kelis dešimtmečius buvo ta vieta, kur vyko tikrasis tranzavimas, dabar mums reikia užtikrinti tą išmanų tranzavimą. Pavyzdžiui, Šveicarijoje kiekvienas e, kaimas uh, turi sistemas, kaip e, bendrai naudotis turimomis transporto priemonėmis. Geriausias pavyzdys Šveicarija taip pat yra ir dėl integruoto bilietų pardavimo galima nusipirkti vieną bilietą visoms transporto priemonėms, pradedant uh, uh, traukiniais, baigiant uh, elektronikos elektrą varomais dviračiais ir <clears throat> lėktuvais, tačiau nereikia kiekvieną dieną pirkti naujo bileto. <clears throat> Pavyzdžiui, ai, ai, Austrijoje tam, kad e, būtų galima laisvai judėti mieste, pakanka vieno euro per dieną. Tai yra galima supirkti metinį abonementą už 365 eurus Vokietijoje, taip pat <clears throat> yra į bendrą transporto sistemą integruota ir dviračių nuoma arba bendras naudojimas, dalymasis dviračiais. Žinoma, elektriniai dviračiai, e, naujoviškos e, dviračių nuomos sistemos yra integravusios mažiau 10 procentų elektrinių dviračių ir klausimas, ką Europa turėtų daryti. Aš jau 45 metus šią temą domiuosi, dalyvau gyvendinant įvairius projektus ir <clears throat> jau e, tiesiog e, verčia iš koto tas faktas, kai mes dešimt metų vykdome bandomuosius projektus, e, kaupiame geriausią patirtį ir po to niekas mūsų surinktais duomenimis niekas nepasinaudoja, Vokietija nesugeba iki šio laiko apibrėžti kaip turėtų nustatyti, kaip turėtų atrodyti dalymosi automobiliais stotelė, nustatyti tinkamais, atitinkamus standartus. Žinoma, reikia pastelgti naujoviškas transporto rūšis. Viena iš tokių yra kabeliniai keltuvai e, ir e, yra patvirtinta tinkama direktyva. Žinoma, ji reikalinga, būtina užtikrinti, kad e, ši transporto priemonė būtų saugi, tačiau kaip viešojo transporto rūšis ji nėra iki šiol tokia vertinama, tai yra jie tie elektriniai keltuvai Todėl mes turime dabar naują direktyvą patvirtinti ir aiškiai joje turi būti parašyta, kad ne tik kalnuose kabeliniai keltuvai gali būti naudojami, arba lynų keltuvai, bet ir visur kitur, pavyzdžiui, Hamburgė ir kitose miestuose. Klausimas e, dėl išmanių e, eismo sistemų, galiu aiškiai pasakyti, ir automatizuotų transporto priemonių e, Sėdėdamas tokioje transporto priemonėje jūs neturėsite vairuoti, jūs galėsite laisvai užsimti kitais dalykais, pavyzdžiui, bučiuoti su, su savo kaiminė šalia sėdinčia. Aš galiu jums aiškiai pasakyti, kad tokios sistemos yra priimamos be jokių išlygų. Pavyzdžiui, ar jums kada nors susidarė įspūdis, kad dėl uh, naujos automobilių automatinės parkavimo sistemos nukenčia jūsų pasirinkimo laisvė, bent kažkiek tai. Užduotas klausimas dėl verslo modelio. Tas verslo modelis e, yra susijęs su e, duomenų apdorojimo <clears throat> pramonė. Apple koncernas e, čia ilgą laiką buvo pirmaujantis, tačiau kol nebus tinkamai reaguojama, politiniu mastu nebus apibrėžiamos veiklos sritis naudojimo platformos ir tai vėl mes pateksime į atitinkamas džiunglės, kuriuose veikiančios atskiros sistemos nedarės tarpusavyje. Aš e, labai energingai ginu subsidarumo principas savivaldybių lygmenių. Geriausios idėjos gimsta apačioje. Ir būtent dėl šių priežasčių Italija, Niderlandai, Danija daugiausiai naujovių įdėgia, tačiau kol tos naujovės inovacijos bus įdėgiamos, tik tai viename mieste, pavyzdžiui, Kopenhagoje arba kažkur kitur, kol šios idėjos nebus perkeliamos į nacionalinį ir europinį lygmenį, nes tik e, tokiu būdu bus galima įspręsti europinio masto ateities problemas. Tai noriu pasakyti, kad nacionalinės vyriausybės e, netinkamai suvokia subsidiarumą, jos palieka savivaldybės e, likimo valiai o jos neturi finansinių lėšų, yra finansiškai nukraujavusios tik tai tuomet, kai bus leidžiamas valdybėms rinkti mokesčius už kelius, mes galėsime šios problemas pradėti spręsti. Buvo užduotas klausimas ir pabandoma prieš pastatyti tarpusavį jaunąją kartą ir vyresniuosius ir kol noriu pasakyti vyresnėjai kurie priima politinius sprendimus, nepademonstruos tam tikro lankstumo, kol teisė, kurios finansų sistemos liks nepakitusios mūsų politinėje sistemoje ir toliau išliks sąstingis mentaliteto klausimas. Aš esu nusiteikęs optimistiškai. Pažiūrėkite, kas dedasi telekomunikacijų srityje. Europazijoje, Afrika buvo iš karto pasirengusios e, pradėti taikyti inovacijas, kai tik tai nuo telefono buvo atjungti e, laidai. E, prieš tai reikėjo tris mėnesius laukti, kol buvo telefono ryšys įrengiamas atskiriuose namuose. Dabar galima nueiti to jau į parduotuvę, nusipirkti mobilų telefoną ir žmonės yra pasirengę tokiu būdu reaguoti. Tai yra psichologinis modelis, kuriam reikalinga rinkodara, tinkama idėja ir atitinkamos investicijos. Ir būtent rinkodaros mes pasigendame <clears throat> tokiose sritise kaip pėsčiųjų judumo skatinimas, dviračių naudojimo skatinimas. Todėl būtina Europos lygių e, imtis atinkamų iniciatyvų ir vien tik tai e, teigiamos patirties rinkimo nepakanka. Mums reikia parengti europinio masto judumo politiką. Dabar Sonė Heikelė žodis. E, Sutinku, kad europiniai sprendimai gali padėti. Reikia daugiau e, lankstumo žmonėms. Labai gaila, kad neturėjau laiko giliau apibūdinti tos mobilumo paslaugos, kurią aš nėjau. Tai yra papildoma paslauga prie esamos e, transporto paslaugos. Ji tenkina poreikius žmonėms, kurie galbūt turi automobilį arba galvoja jį pirkti, nes Jie gyvena ten, kur viešojo transporto jungtis yra prastas arba turi tam tikrų poreikių, dėl kurių jiems reikia automobilio. <clears throat> Ir tokią spragą užpildytų mobilumo paslaugos. Jūs teisus, taip. E, galbūt automobiliai yra praktiškiausias e, sprendimas, jie turėtų važiuoti automobiliu. Reikia pasirinkti visada veiksmingiausią, praktiškiausią būdą. Antra, ar parodžiau to mėnesinio abonemento už 300 eurų e, iliustracija. Tai iliustracija, kas yra ta mobilumo paslauga, tačiau vietoj to, kad pirktum paslaugas už tam tikrą sumą, žmonės pirktų tam tikrą paslaugos lygį. Tai reiškia, kad sumokėjus tam tikrą sumą pinigų, žmonės gautų tam tikrą paslaugos lygį ir galėtų pasikliauti tą paslaugą. Nes tai yra svarbiausia, bandant e, konkuruoti su kitais keliavimo būdais ar privačiais automobiliais. Privatus automobilis yra visada pasirengęs jums pasitarnauti, jis stovi garaže ir laukia jūsų, tačiau vieša paslauga turi būti pakankamai aukšto lygio, kad galėtų konkuruoti su juo. Dėl verslo potencialo 300 eurų yra tik tai pavyzdys. Tačiau jis pagristas faktu, kad e, šiomis dienomis žmonės per mėnesį maždaug sunaudoja 300 eurų transportui. Išleidžia transportui tiek ir daugiausiai tai yra skiriami pinigai privačiam automobiliui, tačiau jeigu tuos pinigus skirtum kitoms paslaugoms, atsirastų ir tas verslo potencialas. Dėl integruotų mokėjimo sistemų. Taip, reikia atvirų e, e, tokių standartų, kad būtų galima integruoti tas e, na, mokėjimo būdus, įvairius mokėjimo būdus už vyrias paslaugas. Ačiū, baigiame antrąją mūsų klausimo dalį. Noriu nuoširdžiai padėkoti mūsų pranešėjams ir visiems, kurie uždavė klausimus. Dabar pasikeisime vietomis ir pradėsime trečiąją klausimo dalį. Dar kartą visiems noriu padėkoti. So, dürfte ich dann bitten, dass Sie sich wieder hinsetzen? Und wir kämen dann zu dem dritten Panel, Transport for Citizens, Promoting. Prom Pradėkime trečiąją mūsų diskusijų dalį. Tai yra uh, uh, saugesnių transporto paslaugų teikimo skatin, skatinimas. Pirmoji kalbės Grasiela Jost. Pone pirmininkė, noriu padėkoti už man suteiktą galimybę pasisakyti. Mano vadovas turėjo mm, daryti šią prezentaciją, bet jis išsisuko koją šiandien ir negalėjo atvykti, bet jis tikrai būtų norėjęs pats pristatyti šį dokumentą. Visų pirma, noriu pacituoti keletą faktų, pakalbėti apie transporto saugumą. 2013-aisiais e, komerciniuose o, e, o, skrydžiuose žuvo 11 asmenų, o e, bendrosios aviacijos skrydžiuose 202 žmonės. E, Santiagė nuo bėgių nuvažiavus traukiniui žuvo 123 keleiviai. E. Tačiau 26 tūkstančiai žmonių e, žūna keliuose, tai yra po 500 kiekvieną savaitę tos žūtis pristatomos kaip kasdienis įvykis. E, jos susilaukia vos kelių eilučių žiniasklaidos pranešimuose. Jei išgelbėtume gyvybių, tai būtų atnešų didelę ekonominę naudą. sutaupytume 18 milijardų eurų, būtume sutaupę nuo 2011-2013, jeigu būtume išsaugoję 1,9 milijardus milijonus gyvybių. Todėl ES siekia iki 2000, nuo 2010 iki 2020 sumažinti mirčių keliuose skaičių 50 procentų. Deja, 2013 nuostatos vertinant situaciją 2013 pavyko tą e, kiekį sumažinti tik 2 procentai. Todėl mes raginame Europos parlamentą paremti šį siekį, e, išdėstyti šį siekį savo pranešime. Mes norime e, sumažinti žmonių, kurie patiria rimtus e, sužeidimus keliuose nuo 2015-2020 35 procentais. Tai yra imtis konkrečių priemonių, žymėti tuos segmentus keliuose, kur ypač daug žmonių žūna. Taip pat norime, kad būtų šiais metais peržiūri, kuomet bus šiais metais peržiūrimas bendras saugos reglamentas, manome, kad tai atveria unikalią e, galimybę įdėkti papildomas saugos technologijas automobiliuose. Tokiu būdu sumažintume ir CO2 išlakas. 97 procentai visų e, mirčių dėl transporto priemonių įvyksta keliuose. Todėl mes raginame e, Europos kelių saugos agentūrą įkurti sausumos kelių agentūrą. Toliau ponas Ervin Vas. Uh, tai yra savanoriška federacija, kurios daro apie 30 asociacijų, 20 valstybių narių. Ir mus vienyje vienas dalykas. Tai yra tai, kas mus vienyje. Ir čia turbūt, kai pažvelgėme į kokį pasiūlymą, mes sakome, kas iš to vartotojams tai turėtų būti išėdinis taškas ir e, galutinis bet kokio vertinimo taškas. Tai sakydamas, aš e, tikiuosi, e, aš sakau tai komitetų, nes aš manau, kad jūsų darbo alfa ir omega yra nustatyti, kas yra, kokia nauda yra vartotojams, keleiviams ar piliečiams iš bet kokios transporto politikos iniciatyvos. Yra tikros realios naudos e, penkio, per pastarosius 15 metų. E, matome realias e, naudas, padidėjo pasirinkimas, mažesnė kaina, lankstumas padidėjęs. Matome, kad daug įdomių dalykų vyksta, ne tik, net ir keliaivių teisų sričiai. Tai yra svarbu, nes tai rodo, kad Europos institucijos e, pripažįsta, kad keleiviai yra silpnesnoji transporto sutarties pusė. Yra disbalansas tarp to, ką pasiūlo ta puikiai pramoninė pusė ir to, kokios naudos iš to gali gauti vartotojai. Silpnesnoji pusė. Nepaisant to, yra didžiulių iššūkių kylančių iš Baltosios knygos. Žmonės kalba apie tai, kad CO2 emisijas reikia mažinti 60 procentų iki 50 metų. O tai yra didžiausias iššūkis. Manau, kad didžiausia šio iššūkio dalis yra susijusi su na, pasiekti tuos e, individualius dramatiškus tikslus, tai susijusius su miestų situacijomis, e, e, su siekiu užtikrinti, kad keleiviai pereitų nuo vienos transporto rūšės prie, kit, prie kitos. Noriu tai iliustruoti paprastų grafikų. Mes e, geltona linija rodoma dabar dabartinę geležinkelių transporto dalį, kuris susiriboja, susikerta su e, kelių transporto mažėjimu artėjant prie 50 metų. E, matome didžiulį e, geležinkelio dalies padidėjimą. E, jūs klausite, kaip tai pasiekti? Geriausia būtų, aš palinimuosi stalinistinį metodą, tai yra komandinės ekonomikos būdu. Kitas būdas būtų e, ta pirkimas, kai pirkėjas e, jaučia, kad kitaip nieko nepadarys, kai nebėra vietos keliuose ir belieka tik tai geležinkelis. Arba vizijos būdas kolektyvinį transportą, tvarų transportą padaryti tuo, kuriuo, kurį žmonės renkasi. Tai tapo nuo 19 metų dar svarbiau šio, apie šį klausimą kalbėti. Norėčiau atkreipti jūsų dėmesį keletą tendencijų. Viena yra vis didesnis supratimas, kad be saugos aspekto yra taip pat ir poveikis sveikatai, jis suvokiamas daug plačiau. Aplinkos agentūra, man atrodo, paskelbė, kad 400 tūkstančių mirčių, nekalbant apie sužalojimą e, ar lygas, tai yra 400 tūkstančių mirčių dėl to, kokį poveikį transportas daro sveikatais. E, BPO patikė panašius duomenis. E, spūstis. Kokį poveikį daro spūstis ekonomikai ir panašiai. Vien dėl dviejų šių dalykų reikia galvoti apie tai, kaip eiti į priekį. Kaip e, paleisti kažkokią idėją, kuri atrodo šaudimas į menulį. Kaip žmonės įkalbėti tai daryti, daryti kažką visiškai kitaip. Vienas argumentų būtų, kad tai yra užburtas e, ratas. Padinti kokybę, pasiekti tą rūšies pokytį, e, siekti finansavimo, kuris pats e, didina kokybę. Taigi tas virtualus ratas turėtų būti uh, E, viso ko esmė. Aš, aš parengiau dokumentą, kuris e, apie tai kalba kur kas detaliau. Aš atsiprašau, kad čia labai mažos raidės ekrane, tikriausiai nelabai įskaitote. Tačiau e, čia yra paprasti dalykai. Reikia dėmesio skirti tiems dalykams, kurie yra prasmingiausi. Rezultatai, patikimumas, prieinamumas, kaina, visa, kaip visą tai pasiekti. Ir mūsų argumentai sako, kad mums reikia kultūrinio pokyčio, pakeisti e, mūsų mąstymą apie kolektyvinį transportą, apie tvarumą ir kad reikia pakeisti santykius tarp visko. Tai būtų mūsų alfa ir omega, kalbant apie transporto problemas. Dabar Tomas Van e, Sater, Avanzata UITP uh, direktorius. Mm. Ačiū, pan pirmininkė. Ačiū už kvietimą kalbėti šiandien jūsų renginyje ir pristatyti mūsų rekomendacijas. UITP yra pasaulinio masto asociacijoje, kurioje dalyvauja transporto sektorius suinteresuoti subjektai. Europoje mes veikiame 90, tiksliau, veikiame visame pasaulyje 90 šalių, Europoje taip pat stovaujame nemažam kiekiu operatorių. Europoje viešasis miestų transportas e, per metus 16 milijardų keleivių perveža skaičiuojant e, keleivių dienomis ir prisideda taip pat prie šiltnamio dujų efekto mažinimo. Dabar daug kalbame apie alternatyvius kūro šaltinius, taip pat siekiame pagerinti saugumą keliuose ir šią skaidrėje matote, kad autobusai ir tramvai yra pačios saugiausios transporto priemonės. Taip pat e, nereikia sakyti ir minėti, kad viešasis transportas leidžia išvengti spūščių ir papildomų su tuo susijusių sąnaudų. Labai svarbu pabrėžti, kad viešasis transportas skatina ekonomikos augimą miestuose, pagerina sąsajas tarp darbuotojų ir e, darbdavių, sumažina įmonių veiklos sąnaudas daugeliu Europos įmonių tinkami transporto tinklai yra labai svarbus faktorius apsisprendžiant, kur įkurti savo verslą arba perkelti. Tinkamai veikiantis viešasis transportas padidina taip pat ir nekilnojamo turto kainą ir tą patvirtina Junktinėse valstijose atliktas atitinkamas nekilnojamo turto vertės tyrimas ir e, taip pat e, dėl gero viešojo transporto ir pritraukiami turistai į miestus. Viešojo transporto įmonės yra vienas iš didžiausių darbdavių, vieni iš didžiausių darbdavių miestuose. <clears throat> Atitinkamos darbo vietos negali būti perkeltos į užsienį. Taip pat e, Tai mums primena, kad reikia nuolat viešojo transporto įmonėms gerinti teikiamų paslaugų kokybę, paslaugų, kurios būtų, ir apriektų, būtų naudingus ir apriektų visus keleivius, taip pat ir turinčius negalę. Todėl mes vis labiau artėjame prie judumo nuo durų iki durų ir pažangių bilietų pardavimų sistemų, užtikrinant uh, atskirų sistemų bilietų pardavimo tarpusavio saveikumą. Europos mastu mes manome, kad e, judumo paslaugų teikėjų tarpusio bendradarbiavimas yra labai svarbus ir viešasis transportas, kuris yra integruotų judumo sistemos stuburas, turėtų e, būti šio, šių integruotų judumo sistemų varikliu. Savo nuomonėje, kurią mes parengėme dėl 11 metų Baltosios knygos, manome, kad siekiant pagerinti judumą miestuose, ten teikiami pasiūlymai yra nukreipti tinkama linkme. Mūsų vertinimu pereimas nuo vienų transporto rūšių prie kitų nėra savaiminis tikslas, tačiau tai yra būtina priemonė siekiant pagerinti veiksmingumą susijusi su judumu miestuose ir miesto transporto sistemų veiksmingumą. Kaip matome iš šios skaidrės, reikia dėti daugiau pastangų siekiant e, to transporto e, lūžio tačiau viskas priklauso e, taip pat ir nuo gyventojų skaičiaus, kuris naudojasi, gyventojų besinaudojančių viešuoju transportu skaičiaus. Jeigu e, elgsimės kaip iki šiol, gyventojų dalies nu, besinaudojančios viešuoju transportu nepadidinsime, tačiau jeigu kita vertus, kaip nurodyta e, paskutinėme stulpelyje padidvigubinsime besinaudojančių viešojų transportų dalį, tai gali iš esmės pakeisti situaciją. Taip pat labai svarbus tikslas yra mažinti miestų transporto taršą. Baltoje knygoje yra minimi atitinkami tikslai politiniai, kurios būtina gyvendinti vietos mastu ir ES turėtų uh, stiprinti priemonės skirtas pasiekti Baltojo knygą užsibriežtiems tikslams. Tam reikia priimti atinkamus politinius sprendimus susijusius su, su miestų planavimu, e, spuščių mažinimu, e, atitinkama finansinė parama ir taip toliau. Trečioji rekomendacija yra susijusi su finansinė parama miestų viešo transporto infrastruktūrai, pavyzdžiui, vykdant strateginio pobūdžio investicijas ir įtraukiant atinkamus projektus į infrastruktūros tinklų priemonę bei strateginių investicijų fondą. Ilgalaikis finansavimas yra būtina prielaida siekiant strategiškai vystyti viešai transportą <clears throat> ir dėkti šioje srityje e, atitinkamas netaršias technologijas bei pereiti prie tausesnių transporto rūšių, todėl reikia daugiau pastangų dėti mokslinio tyrimų ir plėtros srityje. Ir paskutinis pastebėjimas, paskutinė rekomendacija susijusi su būtinybė internalizuoti išorinės sąnaudas ir tai turėtų būti pats svarbiausias tvaraus viešo transporto bruožas. Ačiū žodis teikiamas Sabinė. Tril, ji yra Europos transporto darbuotojų federacijos ITF generalinės sekretorijos pavaduotoja. Prašau. Uh, Ačiū pirmininkė. Europos transportų darbuotojų federacijų uh, vienė daugiau nei 3 milijonus darbuotojų dirbančių įvairių rūšių transporto sektoriuose. Mes manome, kad politikos uh, E, priemonės turi būti taikytinos visų rūšių transportui, nes tai susiję ir su darbo sąlygomis. Ir savo prezentacijos per šešias mintas tikrai neturiu galimybės padaryti, todėl kalbėsiu apie socialinį dempingą ir rimtesnę e, transporto socialinę darbo tvarką, todėl ir kalbėsiu apie kiekvieną transporto rūšį ats... Kalbėsiu apie visas transporto rūšis, bet kalbėsiu labai bendrai. Uh, neturėtume pamiršti, kad be transporto darbuotojų transporto nebus, bent jau per kitus 20 metų dar nebus. Baltojoje knygoje transporto klausimų 27 punkte teigiama, kad rinkos e, m, potencialą turi lydėti e, ir e, rūpestis e, darbo jėgai dirbančiai šioje srityje. Ten taip pat pasakyta, kad plačiai žinoma, jog e, darbo jėgos ir įgūdžių trūkumas taps rimta problema transporto sektoriuje ateityje. ETF mano, kad štai pozityvi žinia, tačiau ankstesnė komisija tik tai e, formaliai laikėsi šio principo ir mes pasigėdome konkrečių veiksmų e, e, užkardyti e, neigiamas tendencijas, užtikrinti kokybiškas darbo vietas ar pasipriešinti socialiniam dempingui. ETF gali pateikti daug e, pavyzdžių iš įvairių transporto sričių, kad įrodytų tai. ETF ypač akcentuoja, kad dėl ypatingų transporto, e, kad ypač pamirštamos e, ypatingos transporto sektoriaus darbo sąlygos. Šios sektoriaus darbuotojai iš principo yra judus, bet tai nesusiję su Europos darbuotojų judumu. Tai, tai žmonės, kurių darbas yra judėjimas. Jie yra labiau pažeidžiami, todėl jie nusipelno didesnės apsaugos. Jiems reikia didesnės apsaugos, kad jie netaptų verslo modelių auka, kuomet panaudojamos visos įmanomos spragos rinkoje, siekiant sumažinti e, socialinius ir darbo kaštus iki minimumo. Ne tik darbuotojai, bet, bet ir įmonės, kurios dirba šioje srityje, e, nukenčia dėl dempingo. Tokia netinkama praktika taip pat mažina darbo vietų kokybę Europoje. Tai susiję šių, šių darbuotojų darbo vietos susijusios su eismo saugumu. E, saugi darbo vieta reiškia, kad darbuotojai netai pavarksta, taip pat užtikrinama didesnė jų motivacija. Ir transporto sektorius tokiu būdu traptų, taptų patrauklesnis. E, <coughs> eismo valdymo srityje, pavyzdžiui, ir kitose susijusio transporto srityse reikia dirbti pamainomis ir, e, mm, ir išvykus iš namų ilgesnį laiką. Todėl vis daugiau dėmesio skiriama galimybei suderinti šeimos ir e, profesinį gyvenimą. Reikia daugiau e, reklamuoti šias darbo vietas, tačiau stebime priešingas tendencijas. ETF ir jos nariai kasdieną mato, kad e, transporto vidaus rinka e, pasižymi nesėkmėmis, e, nepri, ne, tos sektoriaus darbuotojams nepriimtinomis situacijomis. Komisijos narė Bultz pareiškė, kad ji priešinsi socialiniam dempingui. Tačiau atėjo laikas pademonstruoti rezultatus. Mūsų federacija mano, kad transporto e, reikia peržiūrėti iš esmės e, perredaguoti transporto baltąją knygą. Reikia užtikrinti lygias galimybės visiems e, veikėjams ir transporto įmonėms dirbančiam šioje srityje. Baltosios knygos mm, peržiūra turi išspręsti nemažai problemų pašto dėžutės įmonių, e, lankstumo, aviacijos sektoriaus ypatinga situacija, taip pat e, situacija, taip pat tuos atvejus, kai įmonė registruota vienoje įmonėje, o darbas vyksta kitoje, vienoje šalyje, o darbas vyksta kitoje. Taip pat laikini darbuotojai, paslaugų samdymas iš svetur, tai problema siekiant išvengti socialinio dempingo. Konkurencingas e, konkursų skelbimas. Taip pat reikia priemonių, kurios leistų stebė, užtikrinti e, vairavimo ir polsio taisyklių įgyvendinimą ne tik sausumos keliuose. Tachografų naudojimas turi būti išplėtotas įvairiose sektoriuose. Priemonės, kurios užtikrina aukštą lygio kvalifikacijas ir pasirengimą ir leidžia išvengti kvalifikacijų dempingo taip pat galimybė užtikrinti didesnį saugumą. Priemonės, kurios užtikrina mobilių transporto darbuotojų e, judumą iš, darbo vietos, iš, iš namų į darbo vietą. Reikia priemonių, uh, E, kurios, kurių pagalba būtų pripažįstamos šioje srityje veikiančios profsąjungos. Reikia kovoti su įmonėmis, kurios nepripažįsta e, kolektyvinių susitarimų teisės. Pastebime tendenciją problemas perkilti Europos e, socialiniam dialogui vykstančiam sektoriuose. Tačiau taip problemų neišspręsime. Reikia pasitelkti įstatymų kuriejus bei įgyvendinimą užtikrinančias institucijas, kai tik tie teisės aktai bus priimti. Socialinis e, dialogas turi būti išgirstas ir žinoma, reikia socialinio dialogo komitetų, kad jie padėtų rasti reikalingus sprendimus. Užbaigdama noriu pasakyti, kad pastarosios tendencijos kelia susirūpinimą dėl Europos e, transporto pramonės ekonominės ir, ekonominių ir socialinių jos aspektų. Kad užtikrintume sąžiningą konkurenciją, reikia sukurti lygias galimybės visiems. Todėl ETF mano, kad tolesnis liberalizavimo darbo tvarkės įgyvendinimas, neišsprendus socialinių problemų, be rimtos solidžios socialinės darbo tvarkės sukurtų ekonominių, socialinių ir net politinių problemų ES viduje. Mes kreipėmės Europos komisiją ir Europos parlamentą, ragindami pasipriešinti socialiniam dereglamentavimui, aklai gyvendinant liberalizaciją be e, rimtos socialinės darbotvarkės. Ačiū. Labai ačiū. Pirmasis klausimas užduos Vimas Vandekampus. Pirmininkė, turbūt nenustepsite, kad jau visi pradame justi nuovargį šiuo paros metu, tačiau vis tiek e, tęsėme savo diskusijas. Pone Jos, noriu užduoti du klausimus. Ar galėtumėte ką nors papasakoti, įvardinti tinkamai beselgiančias ir nelabai tinkamai beselgiančias šalis? Žinau, kad statymas prie gėdos tulpo yra pavojingas dalykas, tačiau kai kuriuose šalyse eismo saugumas smarkiai padidėjęs, kitose mažiau. Antras klausimas, ką Europa galėtų daugiau nuveikti, turiu omenyje, yra labai daug įvairių taisyklių ir priemonių, kurios nacionaliniu mastu galioja ir yra priimamos. Tuo tarpu peržiūrint baltąją knygą ir įvertinant, turėtume tiksliau žinoti, ką ES galėtų nuveikti. Pono Ervino noriu paklausti. Pasižiūrėsiu, pasitikrinsiu. Jūsų organizacija dalyvauja gyvendinant uh, miestų viešojo transporto pervežamų keleivių padvigubinimo planą. Aš manau, kad šis planas yra tinkimas, nes šiuo metu labai daug problemų patiriama miesto transporto e, srityje. Ką, ponė Ervinai, galėtume daugiau nuveikti, skatindami e, miestų e, transportą, jį labiau reklamu, reklamuodami. Ponui Avansatai noriu išduoti klausimą. 2011 m. Baltojo knygoje sutarėme, kad reikia internete, interna, internalizuoti išorinės sąnaudas. Kaip reikėtų tą geriausiai padaryti? Ponios Trier, noriu paklausti. Jūsų pasiūlymai galbūt yra labai aiškus, tačiau truputėlį pasenę nes rinka keičiasi, darbo sąlygos tampa lankstesnės. Kokius tris konkrečius pasiūlymus galėtumėte pateikti dėl ES veiksmų? ES gali nustatyti taisyklės, tačiau jeigu rinkos dalyviai pasuktų visiškai kitą linkmę, atsižvelgiant į, pavyzdžiui, konkuravimą oro transporto srityje su operatoriais ne iš ES. Ar galėtumėte įvardinti tam tikrus iššūkius e, arba įvardinti, pateikti pavyzdžius, e, pagal kurios, iš kurių matytume, kad e, tie metodai nebūtinai pasitvirtina. Klaudija Tapardėl dabar. Iniciatyva. Labai ačiū pirmininkė. Jūsų iniciatyvos yra labai naudingos, ypač labai geros, tos, susijos, tos kurios yra susijusios su saugu, saugumu ir socialiniais aspektais. Tačiau tuo pat metu labai svarbu, kad ši baltoji knyga siūlytų patobulinimus ir, ir tikrą darytų poveikį piliečių gyvenimui. Dažnai šie veiksniai priklauso nuo subsidiarumo nuo nacionalinio ligmens, kaip galima juos įgyveninti Europos lygmeniu. Socialinis aspektas, aišku, yra labai svarbus, darbo vietų kokybė, mokymas, atlyginimai, visą tai labai svarbus klausimai transporto srityje, tačiau kaip juos suderinti tarp e, valstybių ir kaip su tos dorotis, kai tai yra nacionalinės kompetencijos dalykais. Saugumas keliuose yra labai svarbu, labai svarbu mažinti mirčių skaičių keliuose, kaip tai padėti daryti Europos lygmenių, kaip priversti valstybės narės daryti tai, ką mes nutarėme čia na, Europos parlamente, komisijoje ir panašiai. Ačiū. Ja. Gezinė Maisner, ačiū. Taip pat ir liberalų frakcijos vardu, tiek asmeniškai mūsų pranešėjams. Manau, kad e, miesto transporto srityje tikrai dar būtų galima daug ką pagerinti ir tai patvirtina ir atlikto tyrimo rezultatai. Klausimas, e, ką ES institucijos galėtų nuveikti, turint omenyje, kad miestų transportas priklauso valstybių narių atsakomybės sryčiai mes e, tuo tarpu daugiau finansuojame Europinės transporto koridorius, e, tačiau mažesnio masto projektų dažniausiai nefinansuojame, taigi kokiu nuostatu reikėtų įtraukti papildomai į Baltąją knygą tam, kad šioje srityje pasiektume daugiau pažangos. Ponas Avansata kalbėjo apie pereimą nuo vienų transporto rūšių prie kitų, siekiant pagerinti judumo padėti miestuose. Aš sutinku su jūs pasiūlymės, tačiau ką turime daryti su kaimo vietovėmis, kuriuose tas modelis negalėtų būti įgyvendinamas. Galbūt čia reikėtų labiau skatinti dalymasi transporto priemonėmis ir turbūt nereikėtų statyti geležinkelių ten e, į tas vietovės, e, kuriuose e, kurių neįmanoma prijungti prie bendro geležinkelių tinklo. Taigi, ką galėtumėte pasakyti apie judumo problemų sprendimą kaimo vietovėse? Dar vienas klausimas, kurį norėčiau užduoti visiems pranešėjams. Kaip jūs įsivaizduojate galimybę šviesti visuomenę labiau skatinant e, tinkamiau naudotis įvairiomis transporto galimybėmis, pavyzdžiui, kaip labiau galima būtų išnaudoti viešoje erdvę, nes yra teiginių, kad pavyzdžiui, e, plakatų viešoje erdvėje nebūtina kabinti, nes viskas dabar jau yra interneto erdvėje. Aš manau, kad e, pėstieji ir toliau miestuose judės arba gyvenamose vietovėse ir jie taip pat turėtų turėti galimybę gauti atitinkamą informaciją iš viešosios erdvės. Taip pat norėčiau sužinoti, kaip ketinate pagerinti neįgalių asmenų judumo problemas ir jų sprendimą. Pane Kilonen, ačiū. Labai buvo įdomios pastabos narių. Turiu klausimą Sabinai Trier iš Europos transporto darbuotojų federacijos. Ar galite išvardinti tris svarbiausias problemas, kurias mes turėtume spręsti, kad būtų galima sudaroti socialinių dempingų, kaip galima greičiau. Ačiū, toliau panas Škarlėts. Ačiū. Labai įdomus pasisakymai, Pirmasis klausimas yra apie saugumą keliuose. Mes dar atsiliekame nuo jungtinių valstybių, kurios šiuo metu reikalauja, kad automobiliai turėtų e, sistemą, elektroninio skambučio sistemą nelaimė įvykus. To dar mes neturime Europoje. Kokia jūs nuomonė apie tai? Tai gali padaryti įtaką taip pat ir e, įtaką aukų skaičiui mūsų keliuose ir mūsų e, automobilių pramonės konkurencingumui. Antras klausimas. Šiandien su kolegomis e, e, aptarinėme kitas temas ir nutarėme, kad reikia kalbėti apie politiką pirmiausia, po to įtikinti žmonės ją laikytis, o kai kas mano, taip pat, kad reikia galvoti apie tai, kad reikia finansuoti politiką, kurios nori žmonės. Klausimas, kokia jūs nuomonė? Šiandien galime nusipirkti bilietą iš e, išmaniojo telefono. E, tada gauname įsodinimo taloną, skrendžiant, skrendant lėktuvu E, į tą patį telefoną. Tačiau viešajam transportui biletą įsigyti neįmanoma praktiškai daugumoje Europos dėlių miestų. Ar galbūt būtų rasti pinigų Junkerio investicijų plane ir įtikinti jį ir jo komandą skirti pinigų viešajam transportui. Tai yra sukurti ES e, sprendimą išmaniesiams bilietams įdėkti. Ačiū, Dieteris Kochas. Ačiū pirmininkė, ponai Jos, noriu užduoti klausimą. Jūs kalbėjote apie pagalbos vairuotojams sistemas šioje srityje per pastaruosius kelis metus tikrai didelė pažanga buvo paski, pasiekta, e, naujas kokybinis šuolis įvyko. Ar jūs norėtumėte, kad politikai turėtų čia taip pat priimti tinkamus sprendimus įteisindami šių sistemų dėgymą, ar viską reikėtų palikti rinkai pirmininkas? Aš taip pat noriu užduoti klausimą e, trijų mėnesių abonementas buvo paminėtas, semestrinis biletas ir studentai yra e, pripratę prie tokio dalyko e, ir sukaupę atitinkamos patirties teigiamos ar neigiamos, kuri dažniausiai yra teigiama universitetinėse miestuose. Jie nenori taip dažnai naudotis automobiliais kaip vyresnės kartos atstovai. Tai buvo paminėta antras pastebėjimas susijęs su tuo, kad 10 procentų dabartinių Europo, dabar Europos e, Sąjungoje esančių automobilių pakaktų patenkinti mūsų judumo poreikius. Panas Molheimas apie tai kalbėjo ir galiu įsivaizduoti, kokia būtų automobilių pramonės reakcija jie pradėtų šaukti, kad prarastume milijonus darbo vietų. Tačiau klausimas yra, kaip mes turime į šios reiškinius reaguoti. Jeigu pasikeičia žmonių, elgesys turi atitinkamai <clears throat> pasikeisti ir gamintojų elgesys. Geriausias pavyzdys yra Daimler-Benz kompanija prieš 25 metus. Ponas Reuteris, Daimler-Benz koncerno vadovas, teigia, kad mes neturėtume likti vien tik tai automobilių gamybos koncernu, tačiau taip pat ir judumo. Koncernu prieš 25 metus Daimleris gamina ne tik Mercedesus, tačiau sunkvežimius, tramvajus, netgi dviračius. Tuo metu jie uh, kainavo 6 tūkstančius markių. Tai buvo e, dviratis be grandinės, tik tai su e, diržu. Tuo metu, kai Roceris e, baigė nustojati šias pareigas, tai kitos šakos buvo parduotos. E, nemažai pelno susižėrus, tačiau dabar Daimler-Benz gamina tik tai automobilius ir jeigu automobilių paklausa sumažėtų, tai įmonė galėtų bankrutuoti, tačiau dabar išauga didžiulė paklausa e, dviračių. E, ir e, kitų transporto priemonių. Jeigu automobilių gamintojai persiorientuotų vien iš e, nuo automobilių gamybos prie kitų transporto priemonių e, gamybos, tai galėtų išlikti, nes manau, kad kėbulų gamintojai lygiai taip pat gerai galėtų gaminti tiek Mercedesų lengvų automobilių kėbulus, tiek tramvajų vagonus. Taigi, jeigu pramonė gamintojai persiorientuotų prie judumų, judumo pokyčių, e, tai galėtų perintuoti atitinkamai savo gamybą. Ir nekiltų jiems bankroto grėsmė, taip pat nekiltų ir grėsmė prarasti darbo vietas, jas norime išsaugoti. Kaip jūs vertintumėte tokius pamastymus? Ir toks būtų mano klausimas, dabar leisime atsakyti į klausimus tą pačialės tvarka. Pirmoji kalbės Graciela Jost. Um, question... A, ačiū. Ponos Vandekamp uždavė klausimą apie geras ir blogas šalis. Geros šalis. Gerose šalise e, mažai žmonių žūna eismo avarijose. E, Švedija, e, kitos šalis, kurios nesiniai pasiekė e, pažangos, tai Airija, Ispanija, Baltijos valstybės, mes analizavimo pasiektą pažangą ir, ir jį paaiškinama ne tik krize. Svarbiausias e, veiksnys yra policijos darbas, e, greičio ribojimas, taip pat nenaudojami saugos diržai, e, šalmų nenaudojimas. Svarbiausias veiksnys yra greičio valdymas. Geriausia būtų pastatyti daugiau greičio fiksavimo kamerų ir E, dislokuoti policijos patrulius keliuose. Ispanijos, Prancūzijos atveju tai pasiteisino. Kitos priemonės, kitas būdas tai to, tobulinti infrastruktūrą. Komisija ir Europos parlamentas taip pat gali prisidėti, nes valstybės, valstybės narės reikia raginti nuveikti daugiau. Savo pasisakymę kalbėjau, kad reikia e, tobulinti infrastruktūros saugą, raginti valstybės e, išsiaiškinti, kuriuose kelių segmentuose žūna daugiausia žmonių. E, ypač TNT transporto tinkluose Reikia strategijos e, skirtos rimtus sužeidimus patyrusiems žmonėms. Tokių yra daug. Taip pat turime išsiaiškinti, kokias priemonės patvirtinti, nes mažiau žmonių žūsta keliuose, tačiau e, sunkiai sužeidžiamų, e, sunkių sužeidimus patiriančių žmonių skaičius nemažėja. Taip pat nėra ES kelių saugos agentūros. Mes raginame išplėtoti geležinkelio agentūros kompetencijas. Manau, kad transporto komitetas turėtų e, kad saugumo saugumą, didesnį saugumą užtikrinančios technologijos taptų privalomos ir kad tas reikalavimas būtų įrašytas peržiūrint šiais metais saugos reglamentą. Vis daugiau e, automobilių modelių e, yra aprūpinami technologijomis, pavyzdžiui, kurios iš karto signalizuoja apie tai, kad e, saugos diržas nenaudojamas. Mes matome, kad rinka pasidalyja į vakarų Europos šalis, kur automobilių gamintojai standartiškai integruoja visas e, saugos technologijas ir rytų Europos šalis, kur net negalima tokių technologijų nusipirkti papildomai. Taigi tai užtikrintų, tai apsaugotų darbo vietas Europoje ir skatintų technologijų pažangą. Taip reikia nepamiršti ir dviratininkų. Reikia ir įdiegus vieną technologiją, ją paseks netrukus ir kita. Ačiū dabar ponas Kristofa Irvin. Ačiū. Manau, kad kaip ir daugelis čia esančių, aš, aš taip pat manau, kad transportas yra gyvybiškai svarbus užtikrinant ekonomikos augimą, socialinę sanglaudą ir taip pat ilgalaikį planetos išlikimą. Jeigu pritarėte šiam požiūriui, Atsakydamas į jūsų klausimą, ponė pranešėjau, ką dar galima būtų padaryti e, skatinant miestų transportą. Aš norėčiau visus paraginti suvokti, kad transportas yra labai rimtas rytis. Negalima transporto politikos palikti um, savaiminiam vystimuisi. Pavyzdžiui, geležinkelių sektorius yra svarbi viešojo transporto e, ateities dalis. Reikia politinės valios ir pinigų, kad e, įvyktų kai kurie pokyčiai, ypač kalbant apie viešąjį transportą miestuose. Visų pirma, reikia išsiaiškinti, kokia yra paklausa, ko reikia vartotojams. Vartotojams reikia galim prieigos, patikimumo, punktualumo, e, vietos, kai jiems prireikia jos ir e, kad ta paslauga finansiškai būtų prieinama. Ir socialinė politika yra labai svarbi. Aš esu Žemės karalystės ir ten, nors ir e, ideologiškai įsipareigota atverti rinką, ekonominis liberalizmas nu, buvo dėgiamas ilgą laiką ir, tai, ir jis atsiliepė mm, autobusų e, transporto tinklui už Londono ribų. Trans, autobusai tapo ypač populiaria transporto priemonė, e, bilietų sistemos yra labai lankščios. Ar iš tikrųjų tokių tikslų galima pasiekti, tai įmanoma, bet reikia politinės valios atsidavimo Tiesiog reikia atsisakyti veidmainiavimo. Ir kreipdamasis į parlamentą norėčiau sakyti štai ką. Venkite veidmainių, tais atvejais, kuomet viskas labai aišku ir pasirinkimas yra paprastas. Merci beaucoup. Euh, monsieur le rapporteur, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer les, Ką turėtume daryti, kad pagerintume transporto viešojo teikiamas paslaugas, ypač miestuose? Manau, kad viena iš galimybių yra išspręsti tos paradoksalius klausimus susijusius su subsidarumo principo taikymu. Viešasis transportas yra vietos lygmenių veikianti transporto rūšis, todėl turime nustatyti, apibrėžti aiškius prioritetus būtent vietos lygmenių. Šiandien reikia nedelsint spręsti miestų transporto problemas. Puikiai matome, kad Europos institucijos dar labai e, nedrasiai veikia, primdamas atitinkamus biudžetinius sprendimus e, Mm, ir apskritai mm, bandydamos įsikišti sprendžiant šios sektoriaus problemas. Taigi būtent su miestų transportu yra susijusi didžioji dalis klimato kaitos iššūkių, gyventojų kokybės pagerinimo, e, klausimų konkurencingumo, problemų sprendimo, klausimų būtent e, miestuose piliečiai, keleiviai turi daugiausiai lūkesčių Ir būtent miestuose jie dažniausiai rytais turi stovėti transporto spūstyse ir dėl to netinkamos nuotaikos pradeda kiekvieną savo darbo dieną, todėl ES dabar remdamasi nustatytais, apibrieštais Baltojo knygoje tikslais imtis veiksmų ir imtis jų kuo greičiau greičiau gyveninti, siekti užsibrėžtus tikslus, suprantat, kad e, problemas miestuose reikia spręsti skubiai, <clears throat> nes e, reikia ne tik reaguoti, reikia taip pat ir pasinaudoti šio e, transporto sektoriaus atveriamomis galimybėmis, todėl reikia daugiausiai dėmesio, reikia mokslinių tyrimų plėtros projektuose nepamiršti viešojo transporto reikia skirti pakankamai investicijų. Čia daug kalbama apie Junkerio investicijų planą siekiant pagerinti Europos konkurencingumą. Jeigu pamiršime miestų problemas, miestų transporto problemas, tai mes konkurencingumo nepagerinsime. Transeuropinių transporto tinklų projektus įgyvendinant e, projekt, projektai, kurie yra skirti miestų viešajam transportui, kol kas yra embrioninėje stadijoje ir atitinkamai toje pačioje stadijoje yra jiems skirtas finansavimas. Taip pat būtina užtikrinti nuoseklumą vykstančiose procesuose. Čia turime minėję miestų plėtros planavimo klausimus, e, galvoti apie galimybę dirbti, sudaryti sąlygas dirbti nuotolinį darbą, bei e, savaime suprantama perkelti išorės sąnaudas į vidų, apie tai e, kalbėjo pranešėjas. Atitinkami sprendimas priimti dažnai reikia sukaupti pakankamai drąsos, kurios mums trūksta. Taigi šie sprendimai nėra lengvai primami, tačiau yra sudėdamoji bendro sprendimo dalis. Dar poniai Maisner noriu pasakyti, kad viešojo transporto sektoriaus paskirtis yra e, pergabinti tiek e, didelį bendrai e, asmenų skaičių, tiek ir atskirus e, asmenis pavieniui, todėl būtina galvoti ir apie teikiamų paslaugų viešo transporto kokybę. Ačiū, kad man leidote kalbėti minutę ilgiau. Sabinė Trier dabar. Ačiū, pane Vandekampai. Aš geriau pažįstu sausmos transportą ir vidaus vandenys ir daug darbuotojų Europoje dirba šiuose sektoriuose, o tarptautinės konkurencijos e, klausimas tam, tose sektoriuose nėra e, svarbus. Kai dėl aviacijos, tai galbūt verta pažvelgti į jūros, jūrų transporto sektoriaus pavyzdį. Čia yra didelė problema dėl jau 50 metų ir anksčiau ar vėliau teks prieiti prie aviacijos sektoriaus situacijos. Ten nebėra Europos aviacijos darbuotojų, turėtume tai to nepamiršti ir e, taip pat e, studijuoti kitus e, pavyzdžius, kurie yra pažangesni. Trys svarbiausi dalykai. Labai su, man sunku pasakyti, pasirinkti tuos tris dalykus. Manau, kad iš viena iš didžiausių problemų transporte darbuotojų judumui yra užtikrinti darbo kontraktų e, skaidrumą, ten, kur mokymės socialinio saugumo įmokos ir vengti situacijų, kuomet e, naudojamas taip vadinamas pašto dėžutės bendrovės, darbuotojai nežino, ar jų socialinės įmokos mokamos ar ne, e, kai nežino, kur kreiptis dėl sveikatos ir saugumo darbe problemų ir taip toliau ir taip toliau. Tai susijęs su pašto dėžutė kampanijomis, netikrų savarankiškų darbų, taip pat e, dėl teisės aktų dėl socialinių saugumų sistemų koordinavimo. Tai yra paketas, į kurį reikia žvelgti. Kitas dalykas - sauga. Tai yra labai svarbu ir tai susiję su darbo sąlygomis ir polisio laiku. Tai yra didelis prioritetas, mano galva. Kaip sakiau iš pat pradžių, čia kalbame ne tik apie kelių transportą, apie visas transporto rušis ir čia reikia dėti didžiulės pastangas, kad būtų įgyveninami eismo teisės aktai ir kad būtų skurtos priemonės, jeigu tokių teisės aktų nėra. Trečias dalykas iš mano sektoriaus galbūt tai yra privalomas privaloma darbuotojų apsauga per konkursus, ar tai būtų oro uostai, ar tai būtų viešas transportas. Labai ačiū, dabar išklausysime pranešėjo minčių. Tai yra Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto atstovas. Ačiū, pana pirmininkė. Ekonominių ir socialinių reikalų komitetas buvo paprašytas parlamento pateikti savo nuomonę apie 2011 metų transporto politikos baltos knygos įgyvendinimą, kadangi parlamentas rengia pranešimą šiuo klausimu. Džiaugiamės šią galimybę bendradarbiauti. Ekonominio ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dar neparengta. Mes ketiname, kad jie bus patvirtinanta per plenarinę sesiją balandžio mėnesį. Dabar galiu rezumuoti projektą po dviejų darbo grupės posėdžių. Kaip ir jūs, mes taip pat atlikome klausimus kovo mėnesį, išklausėme įvairių suinteresuoto pusių dėl įgyvenimo statuso ir dėl to, kaip elgtis toliau. Komisija iš esmės įgyvendino savo Baltosios knygos pažadus, nes beveik pusė klausimų, e, pusės klausimų atveju parengtos priemonės, tačiau E, teisės aktų sąrašas nėra toks įspūdingas. Teisės aktų leidėjai kai kuriais atvejais nepriemė komisijos pasiūlymą arba pakeitė juos nepažįstamai. Kitais atvejais valstybės narės litai e, ar nepatenkinamai juos įgyvendina. Taip yra, yra su geležinkų rinkos atverimu, bendro Europos dangaus e, projekto užbangų išorės kaštų internalizavimu ir kitomis svarbiamis Baltosios knygos dalimis. Aišku, kad e, techniniai aktai nėra techninis procesas, tai yra politinis procesas, kuris e, parengė tai, kas yra politiškai priimtina, tačiau spraga palyginti su tais ambicingais tikslais išdėstyti baltoje knygoje yra didžiulė. Todėl manome, kad aiškus e, naujosios komisijos ketinimai užtikrinti, išsiaiškinti, kokia yra politinė situacija prieš teikiant pasiūlymus ir teikti mažiau, bet galbūt sėkmingesnių pasiūlymų ir e, prioritetą teiktų gyvendinimui ir e, stebėsena yra teisingas. Pamatysime, kaip tai bus, žvelgdami į ateityje peržiūrėtą baltąją knygą. Beveik visos e, baltosios knygos temos yra svarbios ir ne viena turbūt nėra užbaigtas klausimas. Mūsų nuomonėje pabrėžiamas nedėlis klausimų skaičius, juos mes vertėme kaip svarbiausius finansavimas ir ryšys su Europos ryšys tarp Europos infrastruktūros priemonės ir e, strateginių investicijų fondų yra labai svarbus. Čia mes matome didžiulių galimybių, kad uh, fondas galėtų daugiau išteklių skirti nekomerciniams pro, pro, projektams, bet būtent ten, kur visuomenės poreikiai yra dideli, pavyzdžiui, trapasviliniai projektai ar projektai menkai apgyventose vietovėse. Taip pat matome, kad fondas galėtų padėti gyvendinti projektus, kurie yra svarbus. Tačiau matome, kad tai, ko trūksta su fondų. Sumos e, iš e, Europos infrastruktūros e, priemonės paimtos kaip garantija fondui, tai yra 2,7 milijardo eurų, reikėtų, kad jie būtų panaudoti taip, kaip jie, kad jie atitiktų transporto politiką. Kitaip mes rizikuojame, kad tuos pinigus suris komerciškai patrauklus projektai ir nebus pasiekti sujungimo tikslai dėl infrastruktūros finansavimo mes ketiname įspėti dėl to, kad e, mokėtojo, tai yra vartotojo mokėjimo principas nebūtų gyventas visur, nes kai kur jis neveiks, e, mok, mokesčiai bus pernelyg dideli ir tai apribos priečių judumą. Ar gali turėti blogų pasiekmių verslo konkurencingumui. Taip yra su labiau nutolusiais regionais, ar e, ten, kur gyvena žmonės prastesnėje ekonominėje būklėje. Tų dalykų reikėtų vengti. Ta patį galima pasakyti ir apie išorės kaštų internalizavimą. Tai taip pat beprasmiška tose regionuose, kur nėra jokios, jokio pasirinkimo, kur galima pasinaudoti tik tai kelių transportu. Ir trešėjas moka principas tik tai sumažins judumą ir Todėl svarbu aiškiai skirti teršėjas moka ir vartotojas moka e, principus. Nes e, internalizavimas ir skirtas e, mokestinti elgesį. Tačiau kai kuriais atvejais tai nebūtų labai protinga. Modalinis perėjimas yra tikslas, kuris turėtų būti e, jos ne, lankstesnis negu 11 metų knygoje. Yra skirtumų tarp valstybių narių ir tarp centrų ir periferijų. Tai rodo, kad tai, kad visos transporto rūšis turėtų būti veiksmingesnės ir tvaresnės, tai būtų geresnė e, galimybė ateičiai. Mes manome, kad rinkos atvirimas yra svarbus visose sektoriuose, siekiant stiprinti veiksmingumą ir tvarų transportą. Tačiau taip pat svarbu, kad e, taisyklės būtų aiškios, suprantamos, dėja, taip ne visada yra. Todėl refit programos geresnis panaudojimas, geresnis, geresnio reglamentavimo e, iniciatyva būtų sveikintini. Gerai veikianti rinka su geraimis taisyklėmis yra naudingi tiek vežėjams, tiek keliaiviams. Socialinis dumpingas yra didelė problema ir ją reikia spręsti, tačiau Nebūtinai ji yra susijusi su rinkos atverimu, yra taisyklių e, spręsti problemas susijusius su socialiniais dalykais, pavyzdžiui, darbuotojų komandiravimo direktyva, 14 metų direktyva dėl tos direktyvos įgyvendinimo ir pastarojo meto pasiūlymas dėl Europos platformos e, užkirsti kelią nedeklaruotam darbom. Galbūt reikia ir kitų priemonių, ir e, veiksmingesnis komunikavimas tarp valdžios institucijų įvairios valstybės narėse yra reikalingas, tačiau turime vengti e, sukurti priemonės, kurios yra blogesnė negu problemos. Tai yra, sprendimai turi būti proporcingi ir netrukdyti daugumai e, rinkos subjektų veiklai. Manome, kad miesto transportas yra svarbus klausimas ateičiai tiek e, kalbant apie keleivių transportą, tiek prekių. Todėl mes manom, šiuo mes manome, kad galima išplėsti ES teisėkuros kompetencijas į miestų sritį, transporto srityje, kad būtų galima užtikrinti harmonizavimą, pavyzdžiui, e, prieigos reguliavimui ar e, apmokestinimo sistemoms. Tai būtų svarbu ir vidaus rinkai. Techninės naujovės, kalbant apie kūro ir judėjimo sistemas, e, siūlo tam tikrų sprendimų. Viešojo transporto propagavimas duotų netidėltinių rezultatų, todėl mes manome, kad tai turėtų būti pabrėžiama ir baltojoje knygoje. Ir šiame kontekste norėtume daugiau dėmesio skirti naujiems e, verslo modeliams kaip Uber. Manome, kad komisija turėtų uh, pažvelgti į socialinius aspektus, pavyzdžiui, vairuotojų darbo sąlygas, keleivių situaciją, kaip, kaip vartotojų ir atsakomybės pasidalėjimą, kai kyla nelaimės ar šiaip incidentai. Ačiū, ponė pirminkiai, dar kartą už galimybę kalbėti jūs komitete šiuo klausimu. Ačiū, dar Du kalbėtojai jau užsiregistravę, laikas jau baigėsi, labai prašau vertėjų dar leisti pasisakyti dviem kalbėtojams. Taigi, bet kokia atveju dar ponas Vandekampas turės kalbėti, dabar steiksiu žodį komisijos atstovui, ponui Dymeriui, ačiū pirmininkė, komisijos vardu norėčiau pasidžiaugti parlamento iniciatyvas, parengti pranešimą. Jis bus tikrai naudingas šalia mūsų atliekamos, rengiamos apžvalgos, tai bus rimtas indėlis. Ir mūsų nuomonė, tai jau rodė pasisakymų kokybę. Viskas vyksta tikrai laiku, nes mes jau pradėjome savo darbą Jeigu dar nežinote, noriu Jūs informuoti, kad komisija jau pradėjo konsultacijas, viešasias konsultacijas ir jos prasidėjo kovo 10. -ąją. Tačiau komisija, kadangi e, pristatinėsime konkrečius pasiūlymus vėliau. Aš nekalbėsiu apie turinį, bet pasakysiu porą žodžių apie patį procesą. Komisija dar nenusprendė E, dėl e, to, ko, kaip turėtų atrodyti 2011 Baltosios knygos peržiūrė, koks teisinis dokumentas turėtų būti parengtas. Mes e, analizuosime, kas įgyvendinta, kas ne, domėsimės dėl kokių priežasčių įgyvendinimas netenkinantis. Šiandienos klausime girdėjome daug pavyzdžių, e, apie tai, kad 2015-ųjų pasaulis visiškai kitoks nei 2011-ųjų. Dėl daugybės veiksnių, dėl ekonominės krizės, dėl naftos kainų, e, su, su transportu susijusios srityse paplito naujos technologijos, nauji modeliai, daugiau dėmesio skiriama socialiniams klausimams paslaugomis grindžiamam požiūriui. Todėl mes kokybiškai vertinsime e, padėti 2015-aisiais. E, ir dokumentą, kuris bus parengtas, e, paskelbsime iki metų pabaigos. Tačiau dar reikia pas, išsiaiškinti kokie bus komisijos ketinimai, ko, ko, ką, kaip jinai apsispręs toliau elgtis, ar iki šių metų pabaigos, ar politinis vertinimas bus skelbtas kitų metų pradžioje. Taigi tiek dabar mąstome apie procesą. Prioritetinės komisijos veiksmų sritis bus apspręstos remiantis jūsų indėliais ir mūsų atliktą analizę ir galiausiai Noriu pasakyti, kad baltoji knyga yra ne vienintelė veiklos rytis. Daugelis iš jūsų ž... tikriausiai supra... prisimenate apie energetikos sąjungos sukūrimą ir apie susijusius, susijusius sprendimus, įvairias iniciatyvas, skaitmeninės rinkos darbo tokia bus dar parengta ir visa tai e, visų šių aspektų susėjimas atsispindės mūsų baltoje knygoje. Ačiū. Ir galiausiai žodis pranešėjui. E, Ačiū. Paskutinis kalbės pranešėjas. Ačiū pirmininkė. Na, dabar galėtume pusantros valandos apibendrinti šias diskusijas e, popietinės e, be vertimo, tačiau to nedarysiu, nes e, šiuo metu m, Europos liaudės partijos frakcijoje vyksta vidinis pasitarimas dėl Europos strategijų investicijų fondo. Jame turiu dalyvauti. Aš manau, kad tikrai verta buvo uh, dalyvauti šiuose diskusijose, labai daug žmonių jų klausėsi, ne tik sekretariato darbuotojai. Prioritetinės sritis buvo išskirtos transporto sričių, e, rūšių derinimas, dalymasis transporto priemonėmis, socialiniai aspektai. Dėkuoju visiems už pateiktus pasiūlymus pritariu komisijos atstovui, kuris teigia, kad šio klausimo eigoje labai daug vertingų minčių išgirdome. Manau, kad balandžio mėnesį mes pranešimo koncepciją jau pristatysime ir ši diskusija prie, jo, prie to taip pat prisidės. Ypatingai noriu padėkoti ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nariams, kurie buvo taip pat pasirengę savo nuomonę pateikti dėl šio pranešimo. Visiems linkiu gero vakaro. Pirmininkas, ačiū. Visa esmė slypi minčių reiškimo trukmėje. 13-14 balandžio bus pateiktas pirminis Pranešimo projektas 20 baigis pakeitimo teikimų terminas, 28 balsuosime komitete Liepos mėnesį plenarinėme posėdėje. Taigi norėčiau visiems nusidžiai padėkoti tiek pranešėjams, tiek visiems dalyviams, tiek sekretariato darbuotojams ir vertėjams kurie dirbo ilgiau. Dar kartą Jums ačiū už tai. Dabar linkiu visiems gero vakaro. Manau, kad diskusija buvo gera, intensyvi apriepiame visus aspektus, kurie buvo pristatyti Baltojo knygoje. Dar kartą visiems labai ačiū ir gerą vakarą.